Right, if we could uh, calm down everybody. Prašyčiau visų susėsti. Uh, greitai uh, patvirtinsime pirmusius formalumus darbo tvarkė. Ar galime laikyti, kad ji patvirtinta? Taip, ačiū. Dar porą pranešimų. Labai greitai. Trečiadienį, rugsėjo 15 vyks mūsų posėdis, jis prasidės šiek tiek anksčiau 14.45 prasidės ir truks iki 18.15. Taip darome, kadangi prieš klausimą dėl ekonominio valdymo, kuris prasidės 3 valandą, komisaras Barnė dar trumpai mums pristatys teisėkuros iniciatyvas, kurios jau bus patvirtintos kaip tik tą rytą finansinių paslaugų srityje. Nesikeisime nuomonėmis dėl to, tačiau aš sutikau su tuo, kad jis iškart po sprendimų prieimimo pas mus ateitų, mes būsime pirmieji, kurie jį išgirsime po spaudos konferencijos. O šiandieną pasikeitus nuomonės su ponu Reindersu apie finansinės priežios paketą. E, pasakosime taip pat apie trilogo jums dėrybas ir pagal naują procedūrą, kaip žinia, reikia komiteto patvirtinimo tam tikriems dalykams. Dar noriu pasakyti, kad nebus pateikta pakeitimų e, teisėjai, kurios pranešimui dėl pakeitimo dėl PVM mokesčio, kuris yra šeštasis mūsų darbo tvarkės klausimas. E, dar kartą noriu paminėti, kad pas mus lankosi Didier Reinders, ECOFIN pirmininkas, jisai yra Belgijos ministro pirmininko pavaduotojas, finansų ir institucinių reformų ministras. Man labai malonu pasveikinti jį kaip seną draugą, nes mes labai e, daug kartų su juo buvome susitikę per keletą trialogų, pradėjus Belgijai pirmininkauti ir dabar dėkoju ponui Didier Reinders, kad taip daug dėmesio skiria trilogams, kad galėtume pasiekti sustarimą. Žodis jums, ministrė. Šiek tiek pavėlavęs atvykau, bet kartais ir Belgijoje vyksta diskusijų ne tik Europos mastu. Uh, Pradėsiu e, nuo Liepos 1, apžvelgsiu mūsų darbus. Norėčiau pirmiausia padėkoti Europos parlamento atstovams ir pranešėjai dėl e, finansų priežiūros, nes netoks lengvas yra darbas. E, reikėjo po Liepos 1 surinkti daug sustikimų. Taip pat priimti reikia svarbius sprendimus Strasbūre pirmiausia atidėti balsavimą dėl finansinės priežios paketo ir paskui mes susitarėme. Taigi noriu padėkoti visiems pranešėjams, e, Skinner e, ir kitiem, kurie yra šioje salėje. Manau, kad mums e, išreiškiant tarpusio pasitikėjimą pavyko susitarti, kalbu apie tarybą, komisiją, parlamentą. Labai didžiuojasi, kad susitarti pavyko ir kad taryba bei parlamentas patvirtins mūsų sprendimus per ateinančias savaitės. mes galbūt ne taip mūsų pozicija mm, su taryba nėra tokia pati pati, nėra tokios opozicijos taryboje kaip dėl finansų priežiūros, bet manau, kad mes kažkaip susitarsime. Mūsų tikslas yra pademonstruoti, kad galime įgyvendinti ne tik įdėkti nuo kitų metų sausio pirmos naujas priežiūros institucijas, bet taip pat parodyti, kad galime įkurti naują komitetą prižiūrėsinti sisteminę riziką Taip pat e, sieksime dirbti pagal tvarkaraštį, kurį paminėjo ponas Barnie. E, reikės priimti gana nemažai teisės aktų, reglamentų, direktyvų, įskaitant vieną dėl investicinių fondų. Taigi nuo to ir pradėsiu. Mūsų, kaip Belgijos pirmininkaujančios šalies, didžiausias prioritetas ne tik ekofine, bet ir apskritai, kaip pirmininkaujimo prioritetas yra pas, paspartinti išvadų prieimimą e, dėl ekonominės krizės pamokų. E, žinome, kad aštuntaisiais metais krizė rudenį prasidėjo, kai kur gal net anksčiau. Taigi mūsų dabar užduotis yra sukurti naują priežiūros architektūrą. Egzistuoja jau tam tikrų nuostatų patvirtinta dėl to ir e, su tuo sėsi Europos diskusijos. E, mes e, sukursime naujas institucijas ir tikimės, kad jos per ateinančius mėnesius ir metus e, dirbs veiksmingai ir mes pagalvosime, kaip įti dar toliau su europinėmis sprendimų prieimimo galiomis, per, kaip dirbsime per ateinančius keletą metų. Manau, kad geriausias sprendimas būtų uh, prašyti, kad Europos institucijos primtų e, sprendimus šioje srityje ir kad tie sprendimai išeitų už e, nacionalinių rėmų. Mes veiksime nepriklausomai nuo asmenybių. Ir dar vienas svarbus dalykas - reikia iš tikrųjų gerai suvokti tai, kas įvyko ir pasimokyti iš to. Mes, kaip pirmininkaujantis šalis, laikome tuos dalykus savo svarbiausių prioritetų. Rugsėjo viduryje pradėsime laipsniškai dėkti priemonės, e, pirmiausia, finansų priežiūros srityje. Ir tikiuosi, kad e, per ateinančią savaitę, kaip žinia, vyks susitikimai rugs, spalio pradžioje, kad me, mums pavyks pasistumėti į priekį dėl investicijų fondų direktyvų direktyvos ir taip toliau. Dėl finansų priežiūros bus daug direktyvų, e, įvairių tekstų ir esu tikras, kad svarbu bus e, tęsti darbą, išlaikant pasitikėjimą tarp komisijos, parlamento ir tarybos, kad užsitikrintume geras sąlygas susitarimui. Dar apie kitus klausimus. Pirmiausia, fiskalinis konsolidavimas. Šiuo mėnesio pabaigoje vyks neformalus kofinas 30 rugsėjo spalio 1. Ir jo metu vyks diskusija apie tai, kaip būtų galima pasiekti daugiau, kaip būtų galima užtikrinti e, didesnį fiskalinį koordinavimą ir konsolidavimą Europoje ir taip pat, kaip užtikrinti didesnį augimą ir sukurti naujų darbo vietų. Tai susijęs su socialiniu gerbuviu Europoje ir su strategija Europa 2020 ir su fiskalinės konsultacijos dalykais. Jūs, kaip žinia, e, žinote, kad mes e, per paskutinę ECOFIN tarybą prieimėme sprendimą apie europietiškąjį semestrą, tai yra nauja procedūra, bet mes e, norime kalbėti toliau, galbūt, pavyzdžiui, apie tam tikras sankcijas šalims, kurios uh, nesilaikys fiskalinės konsolidacijos principų, tačiau svarbiausia diskusija vyks tarp komisijos ir parlamento, norint išsiaiškinti, ar galime iki 20 metų naujai strategijai numatyti konkrečius tikslus, tai yra neužtikrinti valstybės, ne tik užtikrinti fiskalinės pusiausvyros dalykus, bet galbūt būtų galima įdėkti strategiją, kuri užtikrintų daugiau darbo vietų, socialinį gerbuvį ir e, galimybę e, ieškoti būdų, kaip šalis galėtų dar imtis didesnių įsipareigojimų dėl klimato kaitos. Tik apie tai bus kalbama per ateinant kitį ECOFIN posėdį e, ir komisijos pirmininkas pristatys šios klausimus. Dar vienas svarbus dalykas, ką norėsime padaryti pirmininkaudami, e, kaip sakiau, svarbus sprendimai priimti dėl Europos semestro, bet kitas svarbus dalykas, ko mes norime sukurti naujas europinės procedūras. Ir Ir e, dabar dėl priežiūros bus kūriamos agentūros, galbūt mums e, teks pasikeisti nuomonėmis su žmonėmis iš atitinkamų agentūrų, kad būtų galima priimti gerus reglamentus, bet taip pat su komisija norime nustatyti darbo atvarkę Europoje, kaip ir JAV, kad būtų dirbama pagal aiškius tikslus ir kad būtų galima palyginti evoliuciją poslinkius Europoje ir JAV. E, matome, kad JAV kongresas priima labai daug sprendimų svarbių ir jie yra susijęs su finansų priežiūra. Mes taip pat komisijos ir Mišelio Barnie pateikti palyginimus. Įmanoma tą padaryti. Ir per parlamento sesiją Strasbūrė sakiau, kad norėčiau pakviesti jūsų pirmininkę, ponę Baus, e, į neformalą kofin susitikimą, kad būtų galima aptarti šį klausimą ir kad komisija, taryba ir parlamentas išreikštų savo nuomonę ir reikėtų nutarti, ką galėtume e, daryti Europoje daugiau pagal G20 e, rekomendacijas. Šio mėnesio pabaigoje taip pat bus priimti sprendimai dėl tolesnių sustikimų, tai yra G20 sustikimo ir Tartautinio valiutos fondo visuotinio susitikimo. Mes bandysime užsitikrinti kaip galima platesnę bendrąją poziciją tarp visų Europos institucijų šiuo klausimu. Tai tiek e, aš galiu pasakyti, aišku, atsakysiu jūsų klausimus, bet dėl mūsų pirmininkavimo ekofine ir apskritai tai yra patys didžiausi mūsų prioritetai, tai yra finansų e, rinkų priežiūra ir reguliavimas. Mes su komisija ir parlamentu dirbsime čia kartu, pabandysime išlaikyti pagreitį E, ir neatsilikti nuo kitų e, pasaulio dalių. Mums tam reikia biudžeto konsolidavimo, bet nepamirškime ir to, kad stabilumo ir augimo paktas yra ne tik stabilumo, bet ir augimo paktas. E, komisija dabar rengia strategiją Europa 2020. Mums reikia rasti lėšų biudžete, kad paremtume įdarbinimo galimybės, socialinio solidarumo, klimato kaitos ir kitas priemonės. Jūs e, tikriausiai susipažinę su šiais dalykais, aš nesiplėsiu. Mes jau dirbame ties jais pradėjo darbą pirmąją Liepos dieną, bet dar paminėsiu, kad taryba nagrinėja nemažai klausimų, kurie gali atnešti tam tikrų pokyčių. E, pirmiausia, mokesčių klausimai. E, diskusijos vyksta dėl finansų priežiūros ir galbūt e, dėl to jūs pamiršote, kad egzistuoja ir kiti klausimai, kaip, kaip kad mokesčių. E, Mes taip pat sieksime toliau kovoti su sukčiavimu ir e, tokiuose srityse kaip e, pridėtinės vertės mokestis, galbūt pavyks mums sustiprinti bendradarbiavimą, e, siekti geriau keistis informaciją, kad galėtume kovoti su sukčiavimu. Ir kai kurios mokesčių sistemos, kaip kad PVM, bet ir santaupų mokestis, uh, gali mums sudaryti galimybę eiti toliau ir dėkti tolesnės priemonės dėl mokesčių, sukčiavimo mokesčių srityje ar vengimo mokėti mokesčius. E, aš su ponu Ševeta kalbėsiu šiais klausimais ir apie tam tikrą sutaupimą lėšų mokesčių srityje ar apie mūsų politikos priemonių integravimą. Dėl santaupų apmokestinimo. Bet ne tik tai sieksime apimti valstybės narės, bet ir kai kurias trečiasias šalis. Tai yra svarbu ir mes tos klausimus svarstysime. Sąjungoje dar daug ką galima padaryti, bet tikriausiai mes e, sugebėsime pasiekti konkrečių rezultatų. Dar trys dalykai. E, pagal, per kitą kofinų sustikimą neformalų svarstysime tikriausiai tris klausimus dar. Pirmiausia, e, tarptautinio apskaitos standartų pokyčiai. Mums vis didesnį rūpestį kelia tai, kiek, kad ES galbūt nepakankamai gali prisidėti prie diskusijų dėl tarptautinių apskaitos standartų e, pakeitimo institucijose, kurios tuo užsima. Ir tai reiškia, kad ES turi dalyvauti, kai yra priimami dideli sprendimai, rimti sprendimai. Mes turime paskirti atstovus į tarptautinės organizacijas. E, galima paminėti Europos komisijos narius, bet mes taip pat turime e, galvoti apie geras valdymo taisyklės institucijoms, e, kurios rengia tarptautinius apskaitos standartus. Žinau, kad šis klausimas labai rūpi ponui Barnie, Ekofin e, šį klausimą svarstys ir mes galime kartu su parlamentu dirbti šioje srityje. Mes e, turime galvoti apie taisyklių supaprastinimą, kad būtų lengviau verslui dirbti, bet taip pat mums reikia aiškiaus vizijos apie skaidrumą ir veiksmingumą tų veiksmų, kurie atliekami institucijose rengiančiose tarptautinius apskaitos standartus. Ir mes norime užkirsti kelią e, vizijai, kuri netitiktų ES vizijos ir požiūrio. Taigi per ateinančias savaitės detaliau e, nagrinėsime šį klausimą ir tai yra labai svarbu. Mes e, e, girdėjome, kad egzistuoja susitarimas tarp priežios institucijų ir e, Europos centrinio banko dėl Bazelio 3 reikalavimų naujų. Tai susijęs su bankais, jų ištekliais. Aš kaip ministras dabar turiu galvoti, kaip E, nustatyti tolesnius reikalavimus bankams dėl nuosavų, iš, nuosavų išteklių, kaip palengvinti bankų kreditavimą, taip pat kaip e, kuo geriau patenkinti mm, indėlininkų e, reikalavimus ir interesus, nes tai yra tarpusavė tarp tarsi e, prieštaringi klausimai, galbūt mes galime pakeisti savo požiūrį. Tai ir klausimas dabar yra, kaip mes galime užtikrinti nuoseklius naujosios, nuoseklius naujosios priežios reikalavimus dėl nuosavų išteklių, nuosavo kapitalo, kreditų, santopų ir panašiai su ponu Trišė, ECB pirmininku, keliame klausimą, ar galima apie tai kalbėti kartu, ne, kiekvi, ne kiekvieną klausimą nagrinėti atskirai, bet galbūt galima visą tai integruoti į naujasias priežios taisyklės dėl nuosavo kapitalo ir panašių dalykų. Manau, kad tai labai svarbu nes galbūt tokios diskusijos norėtume iki metų pabaigos su parlamento, kaip integruoti visą požiūrį, nes dabar į viską žiūrime atskirai. Trečias dalykas. Aš žinau, kad yra rengiamasi e, TVF bendrai asamblėjai ir labai daug diskutuojama prieš šią diskusiją. Ir mes kalbame apie TVF naują valdybą, apie naujas galimybės e, sustiprinti jo įgaliojimus e, tarptautinių lygių. E, Ir aš norėčiau pasakyti vieną pavyzdį. Prieš keletą metų, susikę su visais ekofinariais, mes sakėme, kad būtų labai įdomu, jeigu TVF ES turėtų tik vieną vietą Ir jeigu neįmanoma to padaryti visai ES, tai gal jau būtų galima e, skirti vieną vietą eurozonos nariams. Aš turiu pripažinti, kad tuo metu mes visi sutikome, kad būtų gerai. Bet ar įmanoma įtikinti visus eurozonos e, ar ES narius, kad toks sprendimas būtų geras? Jeigu to padaryti nepavyks, tada turėsime pagalvoti apie įvairiausius kitus veikimo būdus. Bet tiesą sakant, būtų labai naudinga apie tai pakalbėti Europoje. Naudinga diskutuoti ir kitomis temomis. Aš čia tik vieną pavyzdį pateikiau. Ar įprasta, kad mes e, gyvename turėdami, gavę vieną veto teisę, e, kuri yra suteikta JAV? E, TVF, tarptautinėje organizacijoje. Ir jau tokiuose diskusijose, apie kurias dabar kalbame, ES viduje, Eurozonos viduje mes kalbame, kad reikia padaryti daugiau ir kad reikia sustiprinti gerą TVF valdymą. Eurozona ir ES prie to turi prisidėti, bet taip pat reikia kalbėti apie temas, kurios e, kelia prieštaravimų su skirtingomis pasaulio dalimis. Aš dažnai susitinku su TVF atstovais, e, mūsų partneriais ir bandome išsiaiškinti, ar yra įmanoma susitarti. Ne tik dėl vieno klausimo, bet dėl daugelio skirtingų aspektų e, aktualių skirtingoms pasaulio dalims. Aš žinau, kad e, jums galbūt rūpi ir kiti klausimai, kaip ir Europos komisijai. Bet aš noriu aiškiai pasakyti, kad finansų priežiūra ir finansų reglamentavimas yra viena pusė. Darbo vietų kūrimas, finansinio dalyvavimo gerinimas, geresnė socialinio gerbuvio politika, aplinkosaugos klausimai yra kitoje pusėje. O po to prasideda tarptautinės diskusijos apie Europos centrinį banką, TVF ar panašiai. Aš baigdamas noriu dar kartą padėkoti Europos parlamentui, nes Belgijai pirmininkaujančiai Europos tarybai. E, būtų labai gerai pasiekti susitarimą kitą savaitę dėl finansų priežiūros. Tai mums būtų labai didelė pergalė. Pažiūrėsime, ar įmanoma padaryti ką nors daugiau, bet e, noriu padėkoti dabar už jūsų parmą. Yeah. All right, that's better. That's better. Yeah, yeah, sorry. I'm confused. E, pirmininkė atsiprašo, kad tiek daug mygtukų ir nebesupranta, kuriuos spausti. Dabar priminsiu, e, kas užsirašė kalbėti, kokį sąrašą mes turim. Man tapo dabar nebeaišku, kas nori pasisakyti, o kas nori tik kavos gauti. Jean-Paul Gozes, Philip Andes. Ford. Mrs. Tissan. Mrs. Uh, Tissan. Uh, oh. Ar dar kas norėtų pasisakyti? Taip. Sekretoriatų reiks toliau registruoti. Pradėsiu nuo Jean-Paul Gauzes. Merci, Madame la Présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas Ekofin vadovė, ministrė, visų pirma, norėčiau pasakyti, kad jūsų įvardinti aktualiausi klausimai labiausiai rūpi ir parlamentui. Be bejonės mes jūs sveikiname pavykus sėkmingai priimti priežiūros paketą. Žinau, kad jūs vaidinote labai svarbų vaidmenį čia. Taip pat aš matau, kad jūs esate e, e, sutvarkyti IFN e, direktyvą. Praeitą savaitę Strasbūrė apie tai kalbėjome, mes sugebėjome pristatyti bendrą e, diskusijų kontekstą. Aš e, nenoriu jūsų įvardinti kaip ministro pirmininko, bet turbūt galbūt jūs ir tapsite juo. Be bejonės mes. E, E, turime pasakyti, kad visi džiaugiamės jūsų pasiekimais, matome, kad puikiai bendradarbiaujate su savo komanda. Penktadienį darbo grupė labai gerai padirbėjo. Kaip žinote, liko du svarbiausi aspektai. Pirmiausia, valstybės, kurios nėra narės ir kitas dalykas - privatus kapitalas. Dėl privataus kapitalo galėčiau pasakyti, kad Europos parlamentas nori čia konkrečių rezultatų ir Labai džiaugiamės, kad turime galimybę prisidėti prie jų siekimo. Tikiuosi, kad trečiadienį bus pateiktas dokumentas po trialogo ir prasidės realios dėrybos dėl konkretaus susitarimo. Žinoma, tai neturi būti daroma bet kokia kaina, bet kaip jūs sakėte, pagrindinės sąlygos turi būti tenkinamos. Jeigu pirmininkaujanti valstybė pateiks tekstą, tai tas tekstas turi būti parengtas gerai. Dėl valstybių, kurios nėra narės. Aš žinau, kad čia šiek tiek stringama, kai kurios valstybės narės nėra patenkintos esama padėtimi, visos tengiasi padaryti, ką gali. Ir patekome tam tikrą aklavietę, ypač e, toj, su ta šalimi, kurią aš geriausiai pažįstu. Negalima vienaip kalbėti, o kitaip elgtis. Normandijoje, kur aš dabar gyvenu, nors ten ir nebuvau gimęs, e, mes bandome atskirti žmonės, kurie šneka ir žmonės, kurie dirba. sakoma, kad aš priklausau abiems kategorijoms. Todėl aš tikiuosi, kad mes e, sugebėsime šio to pasiekti. Būtų baisu, jeigu nepasiektume racionalų susitarimo tarp tarybos ir parlamento, nes šis rytis ypač rūpi mūsų piliečiams. Be bejonės e, žmonės nėra susipažinę su techninėmis detalėmis, bet jie mato, kokią žalą padarė finansų krizė. Europos parlamentas ir Europos taryba turi ieškoti sprendimų šiandien. Kitu atveju mes negalėsime e, pasidžiaugti e, pirmininkavimu didžiam dvidešimtukui, kuris artėja. Mes, jeigu nesugebam pasiekti sustarimą Europos lygių, tai negalėsime nieko padaryti pasaulyje. O dabar noriu padėkoti Jums už Jūsų pastangas, aš stengiuosi Jūs paremti, aš esu tikras, kad Jūs sėkmingai padirbėsite ir Jūs spalio mėnesį turėsim susitarimą, kuris galės būti mm, įformintas Bruselėje. Šiuos klausimus galėsime aptarti vėliau, bet kadangi ši tema yra labai svarbi, tai e, ponas Reinders norėjo iš karto atsakyti. Labai ačiū. Praėjusią savaitę mes buvom susitikę Strasbūrę, taigi galėjome apie tai ir tada pakalbėti. Pabandysiu dabar atsakyti šį klausimą. Mes bandėme pasiekti pažangos palaipsniui. Pirmininkaujantį šalis turi tam tikras gairias, Europos parlamento įvairios frakcijos suformavo tas, davė tas gairias. Na ir mes norėtumėm pateikti e, teisinio dokumento tekstą toms diskusijoms, kurios turėtų įvykti šią savaitę. Šio mėnesio pabaigoje įvyks neformali taryba ir tuomet paaiškės, ar pavyks pateikti tokį pasiūlymą, kurį parems taryba. Pasiūlymas gali pasirodyti šią savaitę, gali pasirodyti šiek tiek vėliau. Na ir tikrai galėčiau pritarti tam, ką jūs pasakėte. Mes pabandysime pateikti tekstą dėl, dėl privataus kapitalo. Labai ačiū. Skaitomas kitų kalbėtojų sąrašas. Ferber, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Sylvie Goulard and Nicholas Shuntis. Uh, Edward, did you? No, and I thought there was another hand down there. If I missed somebody. Ar aš ką nors praleidau? Dabar suteikiu žodį Filip. Ačiū pirmininkė. Uh, Labadiena visiems, gerbiamas ministrė. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs taip aktyviai dirbate. Kadangi dar nesuformuota vyriausybė, tai ko gero jūs turite daugiau laiko. Aš norėčiau pateikti klausimą dėl ekonominio valdymo. Jūs teisingai pastebėjote, kad reikia laikytis biudžeto disciplinos dėl išlaidų, tačiau reikia atsižvelgti ir į mokesčių surinkimą. Uh, Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia kovoti su sukčiavimu, bet aš manyčiau, kad reikėtų užtikrinti e, pajamas iš mokesčių. Taip pat reikėtų galbūt pagalvoti ir apie naujus mokesčius. Galbūt būtų galima pagalvoti apie ir kitus mokesčių šaltinius. Galbūt čia galima būtų paminėti. Um, apie sandorio apmokestinimą. Aš norėčiau jūsų pasiteirauti, kokios iniciatyvos jūs imatės dėl tokių mokesčių įvedimo. Ir ką jūs ketin, darysite, norėdamas įtikinti žmonės? Komisija yra pateikusi ataskaitą, kodėl nereikėtų apmokestinti finansinių sandorių. Ir ne viskam buvo galima pritarti. Komisaras Levendovskis sakė, kad e, reikėtų naujų mokesčių, kurie turėtų būti mokami tiesiog ES biudžeto ir tokiu būdu būtų galima sumažinti valstybių narių įmokas. Aš norėčiau pastirauti, ką Jūs apie tai manote. Uh, Na ir dar vienas klausimas. Galbūt dabar Graikijos klausimas nėra toks aktualus, kaip kad buvo pavasarį, bet pažvelkime į skaičius. Anksčiau ar vėliau vis tiek reikės dėrėtis dėl Graikijos įsiskolinimo. Ką Jūs manote apie Graikijos klausimą? Ačiū. Dar 14 narių norėtų pasisakyti. Galbūt būtų gerai, kad e, nariai pasisakytų po tris ir tada jūs atsakytumėte į klausimus. Ačiū pirmininkė, gerbiamas ministrė. Aš norėčiau Jums padėkoti už Jūsų pagalbą dėl infrastruktūros. Man atrodo, kad Jūs esate vienas iš, tėti, iš įtakingiausių politikų dirbančių E, finansinio operacijų srityje. Man atrodo, kad galbūt jūsų dėka įvyko persilaužimas finansinių paslaugų srityje. Taigi ačiū Jums labai. Norėčiau prisiminti, ką Jūs pasakėte diskusijų pradžioje, kalbėdamas apie JAV ir Europos Sąjungą. Europos komisija teigia, kad ji norėtų atlikti tam tikrus palyginimus. Aš pats vasarą taip pat nesidėjau rankų sudėjęs. Ir galiu pasakyti, kad aš manau, kad bent penki tikslai jau buvo pasiekti, septyni tikslai kol kas, kol kas dar ne. Ko gero reikėtų įtikinti visus jų ir toliau siekti, bet galbūt kai kuriais atvejais protinga būtų siekti globalaus reguliavimo. Ką Jūs manate apie globalų reguliavimą? Apie tai dar reikės kalbėti ir su JAV. Jeigu Europos komisija ir Europos parlamentas norės dirbti šioje srityje, Ar jūs galite pažadėti, kad ir taryba prie mūsų prisijungs? Kitaip galbūt būtų iš viso net nebūtų prasminga diskutuoti apie globalų reguliavimą. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas ministrė, aš norėčiau pateikti klausimą apie vadinamąjį stres test. Šis testas visiškai nesiniai buvo atliktas įvairiose Europos bankuose. Iš tikrųjų, šis tekstas buvo dažniau atliekamas Europos bankuose negu kad JAV bankuose. Taip pat noriu paminėti, kad praėjusią savaitę paaiškėjo, jog kalbant apie užsienio, apie išorės skolą, uh, Europos bankų, bankai kai kada slėpė skaičius. Ir dažnai būdavo nemanoma nustatyti, kas iš, kas iš bankų išlaikytų tokį testą, kas ne. Atlikus testą paaiškėjo, kad ES bankų padėtis yra gera, bet galbūt reikėtų ir griežtesnio testavimo. Ką Jūs manote? Ar egzistuoja poreikis atlikti papildomus stres testus?

to, ką, dėl to, ką klausė ponas Kineris, dėl JAV. Kaip sakiau, per neformalą kofiną vyks su komisaru Barnie diskusija apie tai, kas vyksta abiejose Atlanto pusėse. Turiu prisipažinti, kad nelabai e, lengva suvokti, kokia yra reali situacija JAV. Aš skaitau laikraščius, daug e, šiaip memorandumų. E, E, apie finansų priežą, bet klausimas, kokia bus ta finansų priežą, kokios taisyklės. Ir būtų labai gerai turėti galimybę palyginti sistemas su ponė e, Baus, e, jūsų komiteto pirmininkė reikėtų aptarti tai ir galbūt parlamente ponas Bernės Spalį galėtų irgi pristatyti šios klausimus, pasižiūrėti, kokia yra pažanga padaryta abiejose Atlanto pusės pusėse ir paaiškinti poslinkius. Svarbu tą padaryti, bet taip pat svarbu suvokti, kokie skirtumai yra tarp komunikacijos ir realybės. Apie tai bus kalbama neoformaliame ekofine ir galbūt parlamente spalio mėnesį būtų galima pašnekėti apie tai. Dėl naujųjų pajamų. Aš apie tai kalbėjau per praeisę kofin ir parlamente. Mes taip pat turime kalbėti apie krizės šalinimo priemonės ir apie mokestį, finansinių sandorių mokestį. Daug valstybių narių apie tai e, kalbama, Ir e, kai kurios šalis jau taiko mokesčius, pavyzdžiui, Belgijoje egzistuoja bankams mokestis. Ir diskusija Strasbūrė gali būti gana sudėtinga šiuo klausimu. Dabar energetika ir mokesčiai. Ką, darys, ką darysime su branduolinė energetika? Jūs žinote taip pat kaip ir aš, kad nuomonės skiriasi, valstybėse narėse ir politinėse grupėse. Klausimas yra toks, ar komisija norėtų pateikti kokį nors pasiūlymą. Aš pasiūliau minimalistinį sprendimą, tai yra peržiūrėti energetikos apmokestinimo direktyvą. Egzistuoja nemažai problemų į kurias gali būti pasižiūrėta naujai, arba būtų galima pateikti visiškai naują pasiūlymą. Kol kas aš nežinau, ar komisija ketina pateikti tokį naują pasiūlymą daryti ką kitą. Jūs e, klausėte apie pirmininkaujančios šalies poziciją dėl naujų išteklių, dėl sumažinimo, naš, e, mokesčių našto sumažinimo e, tai yra susijęs su valstybių narių valia ir girdėjau, kad tiek politinės tam tikros grupės, tiek valstybės sako, kad tam tikros stopytos lėšos gali būti panaudotos kovai su klimato kaita. Taip pat kai kas sako, kad pinigus galima būtų panaudoti vystamai pagalbai. Aš kaip finansų ministras galiu pasinumatysime naują pajamų šaltinį. Tai tik vieną, galime panaudoti tik vieną kartą tą šaltinį. Aišku, galima perskirstyti lėšas, bet aš turiu nemažos patirties, 12 metų patirties finansų srityje, bet iš tos patirties galiu pasakyti, kad jeigu įvedamas naujas mokestis, tai galima panaudoti tik kažkokiam vienam tikslui, vieną kartą, pavyzdžiui, kovai su klimato kaita ar panašiai. E, arba galbūt bus siekiama tomis gautomis lėšomis sumažinti e, biudžeto deficitą. Gali tai būti gerai, bet vėlgi tas panaudojimas bus tik vienkartinis. Tikiuosi, per ateinančius mėnesius jūs galėsite įtikinti taip pat žmonės, kad egzistuoja potencialūs pajamų šaltiniai, kuriais galime pasinaudoti, bet reikia labai išsamios diskusijos šiuo klausimu dėl atsparumo testo. Ekofinas e, mano, kad šis testas yra labai geras. Mes su ECB ir nacionaliniais priežiūros atstovais e, apie tai esame kalbėję, tai labai skaidrus dalykas, ypač lyginant e, su tuo, kas buvo padaryta kitose šalise, tai viskas vyko labai skaidriai taikomos geros e, taisyklės ir vienodos visiems bankams. Ar galima padaryti kai ką daugiau? Taip, kodėl ne? Ponas Barnie, aš pats ir komisijos kiti nariai nori tokius testus atlikti reguliariai, galbūt vieną kartą ar du kartus per metus. Ir su komisija galbūt padarysime, surenksime tikrą testą, bet visiems taikant tas pačias skaidrės taisyklės. Ir galima pasižiūrėti į tai G20 kontekste, bet teisingų pagrindų, žiūrint e, į tai, kas vyksta kitose šalyse. Mes e, norime užsitikrinti, kad tie patys parametrai bus taikomi JAV, Azijoje, Europoje, taip pat reikia sutarti dėl e, tokio pat skaidrumo laipsnio. Bet pirmasis bandymas buvo labai skaidrus ir davė gerų rezultatų. Taigi ateityje aš pasisakysiu, kad būtų tokie atsparumo testai Europoje atliekami reguliariai ir kad jie apimtų ne tik bankus, bet ir kitas finansų įstaigas. E, tokie testai yra naudingi bankams, tai kodėl negali būti naudingi kitoms finansų įstaigoms. Galbūt galima pirmiausiai traukti draudimo bendrovės. Dėkoju. Viki, Marijan ir Markusas. Viki. Dėkoju. Labai norėčiau Jums padėkoti už sunkų darbą, bandant užbaigti priežiūros priemonių paketą. Buvo užsitikrinta pusiausvyrą, apsaugant nuo tarptautinės rizikos ir skaidrumo ir apibrėžiant nacionalinių vyriausybių ir priežios tarnybų atsakomybę rinkose. Mes žinome, kad politinė pusiausvyrė yra nelabai tvirti, bet dar reikia pasižiūrėti, kaip viskas bus rinkose. E, žinome, kad obligacijų kursai keičiasi ir taip pat žinome, kad rinkos jautriai reaguoja į atsparumo testus ir į tai, kas vyksta bankuose. E, žinau, kad priežios taisyklės galios labai plačiai ir aptariant šias taisyklės buvo sakoma, kad buvo klausoma ekspertų pirmiausia pono Trišė. Ir Mm, dabar grįšiu prie tų konsultacijų su ekspertai. Tikriausiai e, reikia pripažinti, kad buvo pasakyta tai. kad reikia galvoti, kaip uh, elgtis su kapitalo standartais pasauliniu mastu, ar jūs pasisakytumėte prieš uh, bandymus atskiruose valstybėse narėse koreguoti tuos standartus. Apie tai kalbėjo ponas Trišė, ar reikėtų klausytis jo patarimų. Dėl sandorių mokesčių ponas Trišė pasakė praeitą savaitę, kad jie gali būti labai žalingi Europai. Taigi, ar iš tikrųjų reikėtų klausyti jo. Jisai taip pat kalbėjo apie sisteminės rizikos valdybą. Meneer de minister, ik sluit mij graag aan bij de collega's die het Belgisch voorzitterschap feliciteren met. Ačiū ministrė. Aš sutinku su kolegomis, kurie jūs pasveikino pasiekus e, tokių neblogų rezultatų. Aš irgi turiu pastabą ir klausimą. Pastaba būtų tokia. Manau, kad labai gerai, jog bandome įvertinti bankų E, mokumo ir indėlininko apsaugos nuoseklumą, atitikimą arba jo nebuvimą. Manau, kad tai reikėtų e, suderinti ir išsiaiškinti, kad nebūtų nenuseklumo atveju. Kitas dalykas e, dėl ESP ką galėtume padaryti, kad viskas būtų skaidru. Be bejonės e, reikia stengtis, e, kad skaidrumas būtų maksimalus ir turime įvertinti apskaitos standartus ir įsitikinti, kad viskas būtų gerai. Dėl sprendimų. Tarptautiniai apskaitos standartai turi būti taikomi konsoliduotoms e, įmonėms, kurios yra listinguojamos akcijų biržose. Pastaraisiais metais E, reikalai keičiasi, atliekami įvairiausi vertinimai ir matome, kad padėtis labai ženkliai kaitaliojasi. Jeigu investicija yra traktuojama kaip loterija, tai naudos ekonomikai, ekonomikos klimatui nepasieksime. Reikėtų apie tai kalbėti vienai par kitaip ir stengtis taikyti tuos pačius standartus, šviečiant mūsų indėlininkus. Antras klausimas. Jeigu pažvelgtumėte į tai, kaip veikia rinkos ir kaip žmonės investuoja, tai suprastumėte, kad artėjame prie kazino situacijos. Man atrodo, kad tolimesnėje perspektyvoje turėtume priminti žmonėms, koks yra investicijų tikslas. Iš tikrųjų, investicijomis siekiame kapitalo verslui. Rinkos turi būti organizuojamos taip, kad tokios investicijos atsipirktų. Markus. Labai ačiū. Visų pirma, norėčiau pasidžiaugti, kad po vienerių metų pavyko patvirtinti priežiūros taisyklės. Dar reikės kalbėti ir apie investicinius fondus. Mes tikimės, kad komisija pateiks naujų pasiūlymų dėl išvestinių produktų priekybos kitų elementų. Šiuo metu tie pasiūlymai yra rengiami ir mes laukiame tų pasiūlymų, kurie padės sureguliuoti finansų rinkas. Aš norėčiau pasiteirauti, ką ketina toliau daryti Belgija pirmininkaujantį šalį su tais pasiūlymais, kurie išvys pasaulio šviesą šią savaitę arba kitą savaitę. Jos netrukus pateiks Europos komisija, kada prasidės dėrybos taryboje. Aš tikiuosi, kad darybams dėl šių pasiūlymų nereikės tiek daug laiko, kiek kad truko darybos dėl finansinių rinkų priežiūros. Kitas klausimas būtų štai koks. Europos tarybos pirmininkaujanti šalis yra įkūrusi darbo grupę dėl augimo ir stabilumo pakto plėtojimo. Pagal mano turimus duomenis nuo gegužės pradžios rengiamos išvados ir mano nuomonė yra būtina sugriežtinti augimo ir stabilumo paktą. Ar per ateinančius tris mėnesius Belgija pirmininkauti šalis imsis dar kažkokių tai iniciatyvų tam, kad būtų sugriežtintas augimo ir stabilumo paktas? Ačiū. Uh, thank you, Mrs. Chef. Ačiū. Pirmiausia, turiu prisipažinti, kad diskusija dėl finansinių sandorių mokesčio arba poreikio išklausyti ekspertų E, jau vyksta. Su ponu Trišė aš jau daugiau kaip penkerius metus apie tai kalbuosi. Mes kalbame apie labai svarbius pokyčius. Mes e, su tam tikrais uh, E, tarnautojais dirbančiais Centrinėme banke jau draugais tapom, nes ilgą laiką kartu diskutavome. Mes diskutuojame, suprantu, kad iš parlamento, iš tarybos, iš komisijos turi išplaukti naujų idėjų, bet vis tik tai labai svarbu rasti galimybių konkretiems sprendimams. Dėl e, FTT finansų operacijų mokesčio noriu pasakyti, kad prisimenu, jog jam buvo priešinamasi. Tačiau tiesa ta, kad mokesčius galima sutvarkyti protingai. Įmanoma sukurti apmokestinimo tvarką. Kodėlgi ne? Galbūt tai bus iškeltos tam tikros sąlygos, galbūt bus naudinga organizuoti tokius mokesčius ne tik vienoje šalyje, bet visoje eurozonoje ar visoje ES, gal net ir tarptautiniu mastu. Bet jeigu yra įmanoma suorganizu... įvesti mokesčius vandeniui, tai kodėl negalima įvesti mokesčių finansiniams sandoriams? Uh, Aš visiškai suprantu, kad reikia daug ekspertų, mm, kurie mus konsultuotų, labai svarbu išklausyti daug skirtingų pozicijų, tačiau galiausiai reikia priimti sprendimą. Ir Belgijoje jau prieš kurį laiką buvo priimtas toks sprendimas. O aš laikausi tokios nuomonės, kad reikia surenkti tam tikrą, suorganizuoti tam tikrą geografinę zoną tokių mokesčių įvedimui. Bet teisinga sakyti, kad e, nedalyvaujant JAV mes negalime priimti jokių sprendimų, kaip ir nedalyvaujant Junktiniai karalystiai. Ar įmanoma ką nors padaryti eurozonoje tik tai, galbūt e, kartu su tam tikrais partneriais? Aš matau, kad Japonijoje yra pasiekta e, tam tikrų pokyčių dėl finansinių operacijų mokesčių ir mes galime palaikyti ryšį su Japonais ir kitais partneriais pasaulyje. Žinoma, sprendimas yra politikų rankose, tačiau nebūtų protinga sakyti, kad neįmanoma įvesti mokesčių. Aš sakiau, kad yra įmanoma mo vandenį apmokestinti, tai kodėl negalima kitų produktų ar paslaugų apmokestinti. Tiek daug visokiausių mokesčių įvestai patiems įvairiausiams paslaugoms ir produktams. Kodėlgi finansų operacijos turėtų būti išskirtos? Nelengva yra įvesti tokį mokestį, bet mes bandome jį padaryti, tai padaryti. heb dat gezegd aan de. Dėl kitų klausimų nelengva į juos atsakyti, reikia atlikti vertinimą, tą patį aš sakiau ir centriniams bankams. Tai yra susiję ir su sprendimais pagal bazelį. Kalbant apie bankus, reikėtų vykdyti nuseklę politiką tiek kalbant apie bendrųjų valstybės interesų gynimą, pavyzdžiui, krizės metais, tačiau antra vertus reikėtų užtikrinti ir vartotojo apsaugą. Vartotojas turėtų turėti galimybę gauti kreditą. Tikrai užduotis nėra tokia paprasta. Pradžioje aš jau sakiau, kad rugsėjo mėnesį vyks neoficialiai kofi ministrų taryba ir ši tema ten bus aptarta. Reikėtų apžvelgti visas taisyklės susijusias su Bazelis 3. Buvo priimti ir nauji sprendimai, tačiau reikia kontroliuoti bankus. Na ir galų gale bus būtina įvesti ir bankų mokestį tam, kad būtų, ga, būtų galima išsivaduoti iš finansinės krizės. Tačiau kaip tai yra suver, suderinama su vartotojų apsauga? Uh, Kalbant apie finansinius produktus, reikia skatinti ekonomiką, reikia kurti naujas darbo vietas ir visą tą procesą reikėtų įtraukti ir bankus. Tačiau taip pat reikėtų apsaugoti ir valstybę. Aš jau tai minėjau, jeigu žlugtų bankų sistema, tai turės katastrofinės pasakmes visai valstybei. Reikėtų vykdyti kiek įmanoma nuoseklesnę politiką. Na, nu, dabar pereisiu prie prie tarptautinės apskaitos normų. Mums nereikia ekspertų darbo grupės, kad būtų galima apie tai diskutuoti. Aš be abejo labai gerbiu visus kolegas, tačiau manau, kad uh, nėra taip jau paprasta išspręsti šį klausimą, tai yra tarptautinių apskaitos standartų klausimą. Tam, kad galėtumėm primti sprendimą, reikia ataskaitos. Ataskaitą turėtų parengti situaciją išmanantys žmonės, ekspertai. Reikėtų, kad kad bendradarbiautų Europos komisijos, parlamento ekspertai, ekspertai iš valstybių narių. Reikėtų išsiaiškinti, kokios problemos kyla. Galbūt situaciją būtų galima palyginti su ta padėtimi, kuri yra JAV. Reikėtų atskirai aptarti ir įvairias, įvairius sandorius, transakcijas. ECOFIN ministrų taryboje būtų labai sunku aptarti kiekvieną uh, atskirą standartą. Diskusija būtų labai techninio pobūdžio, kol kas dar neturime ataskaitos. Nekartą girdėjau, kad reikėtų imtis veiksmų, bet uh, prieš tai mums reikia ataskaitos, kad būtų aišku, ką daryti. Ypač svarbu įvertinti mūsų santykius su JAV. Apie tai aš kalbėjau ir su komisaru Barnie. Reikėtų, kad ekspertai parengtų ataskaitą. Nepakanka vien tik bendros situacijos apžvalgos, reikia įvertinti atskirus standartus, ypač tuos, kurie susiję ir su JAV. Dėl ilgalaikių investicijų pritariu, tai nėra vien tik europinė problema, tai yra ir atskirų valstybių narių problema. Dėl mokestinių paskatų ir jų taikymo investuotojams vidutinės trukmės ir ilgame laikotarpyje. Be abejo, viskas priklausys ir nuo atskirų valstybių narių, bet aš manau, kad tokios paskatos galėtų būti naudingos. Vykdant vidutinės trukmės arba ilgalaikės investicijas, investuotojai turėtų vadovautis ilgalaikę valstybių narių ir europinę politiką. Turės būti priimti ir politiniai sprendimai. Na, O baigdamas dar norėčiau pasakyti. Keletą žodžių apie valdymą. Europos komisija ketina pateikti pasiūlymų, juos reikės aptarti. Mes diskutuosime, tačiau tam, kad diskutuotume, mums reikia teksto. iki rugsėjo 29 dienos turėtumėm gauti pasiūlymus iš Europos komisijos. Su ponu Van Rampoj, Rampoj mes turėsime tuos pasiūlymus aptarti. Mes pabandysime priimti sprendimą dėl sankcijų jeigu įmanoma užtikrinti papildomą ekonominį valdymą, tai kodėlgi ne? Augimo ir stabilumo paktas yra susijęs ne vien tik su ekonomikos augimu, jis yra susijęs ir su kova su klimato kaita, užimtumu ir taip toliau, to reikėtų nepamiršti. Reikėtų vykdyti ne vien tik subalansuotą biudžeto uh, priežiūra. Reikėtų užtikrinti, kad būtų primti kokybiški sprendimai dėl naujų darbo vietų kūrimo, dėl naujos politikos, kuri užtikrintų socialinę gerovę. Viskas yra pakankamai sudėtinga, nes reikia atsižvelgti ir į valstybių narių skirtumus. Tikrai netaip jau paprasta susitarti dėl įvairių valstybių narių kriterijų. Pirmininkė, na iš tikrųjų situacija yra sudėtinga, nes aštuoni žmonės dar nori pasisakyti, mums liko tik dešimt minučių. Taigi siūlau neklausti tų pačių klausimų, kurie jau buvo pateikti, nepateikite daugiau kaip vieno klausimą. Kalbėkite nelgiau kaip 30 sekundžių, nes kitaip jūsų klausimą nebus atsakyta. Prašom. Well, Eliza Pereira. Dėkui už pasisakymą. Norėjau paklausti apie e, laiko grafiką bankams taikomų mokesčių ir sandorių mokesčių. Kaip žinia, dabar e, daug, daugelis šalių atlieka savo užduotis ir norėčiau paklausti jūsų, ar galime užtikrinti europinę dimenciją, uh, galvojant, kaip e, spręsti žlungančių tarptautinių bankų problemas. Aš būsiu pranešė šiuo klausimu. Būtų labai apmaudu, jeigu mes prarastume europinę dimenciją kaip prioritetą. Dėkui. Visi dabar bus klausimai pateikti, o paskui bus pateiktas bendras atsakymas. Sven. Dėkui, kad vėl atvykote trumpai. Jūs atsakėte kolegai e, Markus Faber ir noriu pasakyti, kad jeigu uh, E, žiūrėsite į rinkas, tai pamatysite, kad jos laukia, kad Graikija nesugebės gražinti skolų. E, mes galbūt galime susitarti dėl sankcijų, kaip sakėte, dėl semestro, bet jūs pakankamai neparodėte e, tvirtų ambicijų ekonominės politikos koordinavimo srityje. Taip pat trūksta sąjungoje ekonominės integracijos. Jeigu jūs ne pademonstruosite savo ryšto, tai man atrodo, paaiškės, kad nesuprantate, kas vyksta. Man atrodo, kad reikia lyderydės taryboje, kad būtų galima parengti drąsius, tvirtus pasiūlymus. Kol kas to šiandien išgirdau. Silvi. Dėkuoju, kad atvykote. Dėkojate už, dėkuoju Jums už bendrą darbą. Ir dabar grįžtu prie keletos klausimų. Uh, Kai kas yra galbūt ne jums taip svarbu, bet simboliška. Pavyzdžiui, eurozonos atstova, atstovavimas tarptautinėse institucijose. Minėjote tarptautinį valiutos fondą, galbūt galima būti atidžiau pasižiūrėti į šį klausimą. Jeigu bus nuspręsta daryti taip, kaip kalbėjote, tai reikia e, iš tikrųjų žiūrėti to, kas parašyta Lisabono sutartyje, tai nėra viskas iš piršto išlaužta. Dabar ponas Huntis. Dėkoju, pirmininkė. Paskutinis kolegės paminėtas klausimas dėl TVF. jau TVF e, valdo Graikiją, galima sakyti. Egzistuoja nauja taisyklė. E, TVF ir Centrinis bankas veikia kartu. Dabar noriu paklausti, ar jūs ketinate parengti naujų kokiu nors susitarimų. Pagal antrąjį 118 e, sutarties straipsnį, kas atsitik, jeigu bus siekiama sutarimo, tai ar jūs pateiksite pirmiausiai tą pasiūlymo projektą parlamentui? Ponas Kliūtė. Labai ačiū, dar nebuvo baigtas vertimas. Taigi negalėjau iš karto pasisakyti. Norėčiau paminėti dar vieną aspektą. Visiškai neseniai dalyvavau diskusijoje Vokietijoje. Diskusija vyko su vietiniais politikais, buvo kalbėta apie finansinę situaciją, savivaldybių finansinę situaciją. Kai, kurias, kai kuriuose Vokietijos regionuose situacija yra dramatiška, vykdomas vairios taupimo priemonės. Tos priemonės taikomos buvo 10-15 metų ir dabar paaiškėjo, kad tie regionai dar labiau suskolino, situacija dar prastesnė tas pats pasakytina ir apie mano regioną Šiaurės Reino Vestfalijos žemę nemažai tų problemų yra susiję ir su krize. Ir man kila štai koks klausimas, ką ketina daryti ES tam, kad būtų sumažintos savivaldybių skolos. Savivaldybės nukentėjo nuo krizės ir jeigu niekas nebus daroma, tai piliečiai nepalankiai vertins ES. Ačiū. Bueno, gracias a la Presidencia por su actitud dialogante y constructiva. En materia de supervisión, va a tener todo a punto. Dėkuoju dėl priežiūros. Pasidalėt e, pareigomis tai yra labai svarbu. Atsigavimo klausimą, žiūrime dabar į konsolidaciją. Tu reikia užsitikrinti nemažai investicijų ir ką ketinate daryti čia? Ponas Fio. Dėkuoju. Aš norėčiau pateikti klausimą dėl ekonominio valdymo. Norėčiau pastirauti, kaip Jūs manote, ar bus įmanoma su tuo kovoti? Kaip manote, ar 2011 metais bus imtasi priemonių? Kokiu žingsniu Jūs ketinate imtis? Dabar pateiksiu antrą klausimą dėl sankcijų. Reikėtų atsižvelgti ir į konkrečias aplinkybės, įdedamas pastangas tam, kad valstybės narės galėtų laikytis tokių taupimo priemonių. Dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter. Meneer de minister, ehm, ik eh, wil kort een vraag stellen over een onderwerp dat nog niet aan bod is gekomen, namelijk deugdelijk bestuur binnen bedrijven. Uh, Ačiū pirmininkė, aš norėčiau pateikti dar vieną klausimą. Nepakanka koordinuoti ekonominius veiksmus, reikia sukurti ir tinkamą aplinką verslui. Buvo pateikta rekomendacijų, kurias valstybės narės įvairiai interpretavo. Visiškai Prieš pat vasaros atostogas komisija pateikė žalėją knygą. Ką jūs ketinate daryti? Ar vyks diskusijos ir taryboje? Kaip jūs manote, ar reikėtų labiau saistančių taisyklių šioje srityje? Dėl corporate governance, dėl atlyginimų politikos, dėl rizikų kontrolės, ar taisyklės turėtų būti vienodos visoje Europos Sąjungoje? Taigi dabar liko dvi minutės jums maždaug viskam atsakyti. Aš labai atsiprašau, kad e, pritrūkom laiko, bet e, taip išėjo. Pirmiausia, dėl kalendoriaus. Aš manau, kad galima toliau e, tobulinti bankų mokesčio sistemą, kurią pasiūlė komisija spalio, praėjusiu metu spalio mėnesį. Manau, kad taryboje tai bus diskutuojama. Dėl finansų operacijų mokesčio turiu prisipažinti, kad 2001 metais, kai Belgija pirmininkavo Europos tarybai, buvo pasiektas vienbalziškumas Belgijoje, bet kitos valstybės mūsų neparėmė. Galbūt būtų įmanoma šiemet toliau paėjėti į priekį, bet aš nesu tikras, kad mes sugebėsime ar turime pakankamai įgaliojimų e, nurodyti konkrečias datas tam. Pabandysim tai padaryti, bet bus priimtas, manau, įprastas tvarkas sprendimas, taip kaip energetikos ir tai ir kur kitur. Aš tiesą sakant nelabai suprantu klausimo dėl Graikijos. Manau, kad visi supranta, kad dėl Graikijos buvo susitarta tarp visų valstybių narių. Ir aš tik e, probėgomis paminėjau, e, kai kalbėjau apie tai, kaip tarėme su Žanklo Trišė. Net su Vokietija mes galėjome susitarti dėl Graikijos. Ir tada buvo įmanoma suteikti tam tikros paramos tai šaliai. Šiuo metu per paskutinį tarybos susitikimą vėlgi diskutavome apie Graikiją ir matėme, kad reikalai labai gerai klostosi ir e, viskas, e, ką reikalavo komisija, e, taryba ar centrinis bankas, yra tenkinama. Jeigu nori daugiau informacijos, pasitarkit su Vokietija. Jeigu sugebėsime įtikinti didžiąją dalį Bundesrato narių dėl Graikijos, tai aš manau, kad politika bus dar labiau modernizuota. Bet jau dar ir taryboje yra pasiektas susitarimas teikti pagalbą. Mes esame dėkingi Vokietijai. Ir nuo to laiko, kai pasiektas sustarimas, viskas e, keičiasi labai palankiai ir tenkinami visi tarybos komisijos ir centrinio banko reikalavimai. Slovakijos Respublika šioje srityje kelia problemų, nes visos euro uh, e, zono šalis galėjo pagelbėti Graikijai, bet kol kas uh, Slovakijos Respublikai mes dar nesugebame to įtikinti, bet galbūt pavyks padaryti, kad reikia kažką keisti. Kitas dalykas dėl atstovavimo išorėje. Taip, tiesa, reikia siekti pažangos, tačiau privalu įtikinti visas valstybės narės ir mažas ir vidutinio dydžio, net ir didžiasias, kad taip reikia daryti, kad jos suprastų, jog reikia visoms kartu dirbti. Turbūt tai yra sudėtingiausia vienas pavyzdys, kuris leistų parodyti, kad jas galima įtikinti. Prisiminkim, kas įvyko Kopenhagoje. Jeigu esame įsitikinę, kad ES dar vis tebe egzistuoja didelių valstybių narių, tai atsiranda valstybių, kurios uh, tarsi pasitraukia iš diskusijų. Ir Kopenhagoje tai buvo. Didžiosios valstybės narės uh, diskusijų pabaigoje tiesiog uh, išėjo, nebedalyvavo diskusijose. Prieš keletą metų uh, E, būdavo sakoma, kad visos valstybės narės Europoje yra mažos, e, tik jos pačios to nesupranta. Čia, manau, e, reikėtų dar šiek tiek pasistengti, kad pakeistume tą požiūrį, bet aš tik norėjau tą tokį istorinį faktą priminti. Dėl to, kaip valstybių narių deficitas keičiasi, ECOFIN taryba be abejonės kalbėsi su valstybėmis narėmis. Aš iš Belgijos patirties žinau, kad yra labai sudėtinga įtikinti šalis, uh, E, susitvarkyti su regionais, provincijomis, savivaldybėmis, susitarti su jomis. Ir jeigu kalbame apie savivaldybių problemas ES lygių, tai e, jas išspręsti yra kur kas sudėtingiau negu būtų vietoje. Mes teikiame daug rekomendacijų, e, komisija skelbs tolesnę programą ir manau, kad daugiau dėmesio reikės skirti savivaldybėms Galbūt reikėtų pabandyti nuspręsti, kokiomis gairėmis turėtų būti vadovaujamasi. Tačiau visų pirma, už tai yra atsakingos valstybės narės ar net regiono administracija. Regionai turi galimybę pagerinti investicijas Europoje. Žinoma, aš jau sakiau, kad reikia pasistengti pagerinti investicijų aplinką, galvoti galbūt apie ilgalaikę viziją, ir bankų ar finansų sektoriuje reikėtų sukurti vienodas taisyklės dėl premijų, dėl e, naujovių kūrimo finansų sektoriuje. O dabar laukiame Europos komisijos pasiūlymo dėl tolesnių veiksmų. Pradėjome priežiūros sritį tvarkyti, bus priimti skirtingi sprendimai dėl skirtingų produktų skirtingose srityse. Kodėlgi ne, bet aš turiu pripažinti, kad labai daug dar reikia čia padaryti. Jau rengiamės kitoms diskusijoms Žemė 20-uke, kad ten galbūt būtų galima priimti tam tikrų taisyklių dėl atlyginimų politikos finansų sektoriuje. Baigdamas aš norėčiau e, pasisakyti dėl valdymo. Pone Gular apie tai kalbėjo. Ir kiti tai parlamentarai. Ypač apie trialogą buvo klausima. Ką mes ir, ką, ir parlamentas galime padaryti, kad e, pagerintume Europos ekonomikos valdymą? Aš esu linkęs sakyti, kad bent jau reacikiais reikėtų organizuoti susitikimus su, valsty... su parlamentų nariais ir e, kolegomis iš nacionalinių parlamentų, atstovaujant visoms e, parlamentų frakcijoms. Manau, kad e, nereikia išskirti nei vienos valstybės, bet reikia palaikyti ryšį su visų nacionalinių šalių parlamentais. Man kartais sudaro įspūdis, kad ES yra skirtingos šalis ir, e, ir politinės pozicijos jo, jose labai ženkliai skiriasi priklausomai nuo to, ar jos yra dėstomos nacionalinių lygmenių ar tarptautinių lygmenių. E, galėčiau Jums patarti, jeigu norit padėti pirmininkaujančiai šaliai, Belgijai ar kuriai kitai, e, gerinant ūkio valdymą, tai galbūt jūs galėtumėt surenkti bendras Europos parlamentarų ir nacionalinių parlamentarų diskusijas, iš kurių išplauktų vieningos pozicijos, atspindinčios e, tam tikras šalis ar tam tikras e, politinės nuomonės. Tokiu būdu mes galėsime lengviau įtikinti kolegas prie e, dėrybų stalo. Žinoma, taryboje problemų dar labai daug ir aš noriu padėkoti jums visiems, e, kurie leidote priimti, padėjote priimti Europos susitarimus. Ponas Gozės apie tai kalbėjo, bet jūs žinote, kad artimiausiomis dienomis mes diskutuosime dėl ypatingai svarbios direktyvos ir bus tokia pati diskusija kaip anksčiau. Ačiū. Yes, uh, Taip, dėl įmonių valdymo bandysime e, įvertinti tobulėjimo galimybės, bet pirmiausia, kaip jau sakiau, stengsime sukurti bendrą geresnį ūkio valdymą visoje Europoje. Ir žiūrėsime, kaip tą galima padaryti Europos tarybai su skirtingais partneriais. Dėl įmonių valdymo skirtingose bendrovėse, skirtingo lygio bendrovėse. Apie tai mes kalbėjome COFIN taryboje, bet suprantame, kad ir kitose tarybos sudėtyse apie tai yra daug diskutuojama. Kol kas e, diskusijos yra neužbaigtos. Ir vis tik darbo tvarkėje dar bendrovės lygmens klausimas, įmonės lygmens klausimas nėra įtrauktas. Mes kalbam plačiau, bet aš e, stengsiuosi padaryti kažką konkretaus. Aš manau, kad labai greitai tą reikės padaryti. Galiu dabar Jūs informuoti, kad mūsų komitetas susitinka su nacionaliniais parlamentarais ir kovo mėnesį mes teiksime klausimą dėl ūkio valdymo ir Europos semestro. Mes tikimės, kad padarysime viską, ką galime. Labai ačiū. Dabar e, noriu pasakyti, kad yra žmonių, kurie nesupranta, kaip mes e, komitete randame ką veikti, bet aš manau, kad šis e, posėdis labai puikiai parodė, kaip efektyviai ir e, veiksmingai mes savo laiką panaudojame. Dėkoju už šį pokalbį ir tikiuosi jumis greitai susitikti. Neišėkite, dar mes apie priežiūrą kalbėsime. Right. Okay, if we could settle down everybody. E, prašyčiau visų susėsti. Dirbsime pagal darbo tvarkį. Ketvirtas klausimas, ne? Pasirodo, slepiasi ketvirtasis punktas mano dar e, aplankė, bet pirmiausia, reikia pakalbėti apie finansų finansinę priežiūrą ir priemonių paketą bei išvadas, tai kreipiuosi į komiteto vicepirmininką ir pranešėją eh, Jose. Pirmininkė, gerbiami nariai, trumpai kalbėsiu, nes yra daug pranešėjų. Keletą žodžių pasakysiu. Dėkoju ministrui, komisijai, taip pat pranešėjams, pirmininkaujančiai šaliai, komisijos pirmininkui, sekretoriatui, visiems, kas mus e, paremė kiekviename etape, kad būtų galima pasiekti šio rezultato. Darbas puikus atliktas ir pirmą kartą mums pavyko uh, Tokį rezultatą užsitikrinti dirbo šeši pranešiai, puikiai vyko darbų derinimas tarp frakcijų, tai yra bendras sustarimas, nors kartais gana sunkiai mums sekėsi žengti į priekį. Reikia pripažinti, kad diskusijos, kurios truko aštuonis mėnesius, E, atnešė gana pozityvių surprizų, susidarė nauji politiniai alijansai. Prieš kurį laiką jie atrodė visiškai neįmanomi. Pamatėme, kad Britų konservatoriai paprašė, jog Europos parlamentas, kad jam būtų suteikta daugiau galių. Tai tik vienas iš pavyzdžių matėme ir rizikingų situacijų, E, iš krizės galima išeiti dviem būdais. Vienas - ekonominės politikos renacionalizacija. E, krizės pradžioje buvo bandoma tą daryti, o kita alternatyva - daugiau Europos. Pirmaisiais etapais iš tikrųjų buvo didelė tikimybė, kad bus siekiama renacionalizuoti e, Tačiau e, ataskaitose pranešimuose matėme mintis, kurios tarsi pasiskirstė kaip matrioškos. Kiekvienas iš pranešimų kalbėjo apie tam tikrus smulkesnius dalykus. Pirmiausia, matėm Lerosie pranešimą, paskui kitus. Dirbo ir keturi koordinatoriai. E, taip pat keletas grupių pagal Lerosie pranešimą. Galėjo kilti tam tikra šokiruojanti situacija, sukrečianti, bet e, taryba balsavo, nes taryba balsavo dėl išvadų, kurios e, prieštaravo e, daugeliui jau priimtų sprendimų ir tai galėjo sukelti konfrontaciją, bet galiausiai viskas baigėsi pozityvę gaidą. Aš nepateiksiu daug jums detalių, tačiau jūs matote dviejų stulpelių ataskaitą, kairėje pusėje yra išdėstyta tarybos versija, o dešinėje galutinis susitarimas skirtingų šriftų ir matote, kokia mūsų sukurta yra papildoma vertė tuose susitarimuose. Mums pavyko e, sustarti dėl Europos institucijų. Ne visos valstybės narės to troško, bet pavyko mums ir susitarti dėl tvirtų, tvirtų galių tų institucijų. Šios institucijos arba tarnybos galės kurti standartus, o jie užtikrins uh, tokias pat taisyklės visoms finansų institucijoms Europos Sąjungoje. Kaip sakiau, bus taikomi vienodi sprendimai. Bus patikrinti kiekvien, kiek, patikrintas kiekvienas e, prieštaringas atvejis, tiek nacionaliniai, tiek europiniai prižiūrėtojai e, veiks e, nori, tam, kad būtų išsiaiškinta, ar nebandoma apeiti taisyklių. E, šiek tiek pasikeitė institucijų struktūra, ankstesnė sistema didesnį dėmesį skiria finansiniai pusiai O dabar daugiau dėmesio bus skiriama naud, vartotojams, naudotojams, bankų klientams. Ypač jeigu pasižiūrėsime į taip vadinamų toksiškų paskolų sritį. Dėl finansų politikos vartotojai tampa centriniu dalyku ir mes e, pridūrėme tam tikrų elementų, kurių nebuvo pradinėme tarybos tekste. Mūsų nuomonė didžiausias uždavinys būtų pašalinti disbalansą dabartinėse finansinėse struktūrose ir sistemoje, kur gerais laikais galima uždirbti daug pelno, o blogais laikais už viską moka mokesčių mokėtojai. Mes e, išėjome iš šios situacijos. Tai yra pats pagrindas sisteminiai rizikai vertinti. Mes taip pat tokią švieslentę sukūrėme, ponė Ferreira pateikė pasiūlymą. E, Europos mastu bus atliekama priežiūra ir bus siekiama išvengti taip vadinamo nuovargio. Dar vienas dalykas, kuris buvo minėtas ir anksčiau, tai yra skubus poreikis finansų įstaigoms užtikrinti iš ankstinį finansavimą Europos lygių. Kalbu apie lėšas, kurios bus naudojamos esant iškilus būtinybei. Mes turėsime labai stiprias institucijas, kurios bus atskaitingos parlamentoj Taip pat e, priežiūros standartuose, taisyklėse labai aiškiai atsispindės parlamento vaidmuo. Parlamentas taps centrinė figūra, e, skiriant pagrindinius asmenis į naujasias institucijas. Taip pat parlamentas novatoriškai prisidės prie tų naujų struktūrų valdymo. Anksčiau TVF kontekste to nematėme. E, bus pateiktos iš ankstinės raštiškos ataskaitos, taip pat e, tarsime žodį dėl taisyklių, matysime, kokios šalys laikosi taisyklių, kokios ne. Tokiu būdu bus užtikrinta demokratija ir atskaitomybė. Visiems dėkoju tiems, kurie dalyvavo rengimo procese priemonių ir sekretoriatas, mano nuomonė, padirbėjo ypač gerai. Tai yra pirmasis žingsnis, o kelias mūsų laukia dar ilgas, kuriant e, tvirtą europietišką priežiūros struktūrą. Visiems dėkoju ir reiškiu vilti, kad e, šis pranešimas, bent jau tie du stulpeliai, yra išdalyti jums visiems. Ir paskaitę jūs padarysite tokias pat išvadas, kaip kad ir aš. Dėkui. Labai ačiū. Kaip visada, labai iškalbingas. Ir dabar pereinu prie Europos vertybinių popierių ir rinkų administracijos. Svenui žodis. Nenoriu kartot visko, kas jau buvo pasakyta. Mes bendradarbiavome ir aš nenoriu dar sykį dėkoti už viską ir švaistyti tam laiko. Aš tik norėčiau pa išskirti du pasiekimus. Pirma, mes labai stipriai e, padidinome kompetencijas vartotojų apsaugos rytyje. Tai yra labai svarbu ir mano pranešimui, ir kitiems dviems pranešimams. Aš manau, kad reikės valdyti, išsiaiškinti, ar tikrai tos kompetencijos yra panaudojamos. O antras dalykas, man labai svarbu užtikrinti, kad sukurtume galimybę nutraukti tam tikrų produktų prekybą, nes dabar dar yra tam tikrų neišspręstų problemų, netgi ir po balsavimo, ir aš norėčiau, kad mes jų nepamirštume. Spaudos konferencijoje, kai Europos komisija pristatė savo darbo rezultatus, buvo sakoma, kad šimtas personalo darbuotojų bus skirta naujai institucijai. Aš manau, kad nereikėtų numatyti tokio etatų skaičiaus Reikėtų pažiūrėti, kas yra pasiekta. Mes turėsime kovoti dėl išteklių. Matėme rytų Vokietijoje, pavyzdžiui, kad nėra verta sukurti institucijų, kurios e, nėra užtenka darbuotojų, kuriuose trūksta kvalifikuotų darbuotojų. Todėl mes, parlamentas, turėtume sugrįžti prie to klausimo, kaip rasime darbuotojus tą tai institucijai. Antras dalykas mes e, omnibus e, balsuodami, omnibus direktyvas balsuodami, kalbėjome, kad e, kiekviena valstybė turės teikti ataskaitas. Ir komisija buvo pažadėjusi paskelbti komunikatą iki kitų metų rudens. Todėl mes kaip parlamentas turėtume apsispręsti dėl to, ko norime ir pateikti ataskaitą, pranešimą, kuri atspindėtų mūsų poziciją šioje srityje. Paskutinis dalykas, kurį norėjau pabrėžti. Manau, kad yra labai svarbu e, mums apsispręsti, kas vadovaus toms naujoms institucijoms. Be abejo, nes aš nekalbu apie mylimos Silvijos institucijos uh, vadovą. Aš kalbu apie tris esas institucijas. Labai svarbu, kad tose diskusijose būtų girdimas mūsų balsas. Ir naujosios institucijos suprastų, kad jos yra atskaitingos mūsų komitetui. Iš esmės, mes negalime leisti toms institucijoms išsisukti iš tų užduočių, kurias mes joms sukūrėme. Aš labai lauksiu tolesnio bendradarbiavimo ir, kaip žinote, mes parengėme bendrą deklaraciją E, kartu su keturiais koordinatoriais, po to, kai buvo pasiektas kompromisas su taryba ir komisija. Ir e, pasakėme, kad norime, jog rinkos infrastruktūra būtų prižiūrima Europos lygių. Mes e, supratome, kad egzistuoja dviejonių dėl kreditų reitingavimo agentūros. Kai kurios valstybės narės labai rimtai e, į tai žiūri ir vyks nauja diskusija dėl bendros e, derivatyvų sistemos. Manau, kad tuos klausimus dar kartą turėsime aptarti ir e, reglamento bendrą, bendrą poziciją dėl reglamento turėtume suformuoti. O dėl kai kurių klausimų turėsime dar daug diskutuoti. Labai lauksiu tolesnių diskusijų, nes, kaip žinote, balsavome dėl pokyčių visi kartu. Ačiū Svenai. Toliau dėl draudimo ir profesinių pensijų administracijos Peteris Skinneris. Ačiū. Noriu padėkoti visiems, kas dalyvavo šiame darbe. Turbūt e, visi žinote, kad ne visuomet yra. E, ne, ne visuomet viską nulėmė kovotojo dydis. Priklauso nuo to, kaip aistringai yra kovojama. Aš e, grįšiu prie to, kas buvo sakoma dėl įsteigimo planų, dėl agentūrų dydžio ir jų įsteigimo sistemos. Žinau, kad diskusijos ir dėrybose apie tai buvo kalbama ir mes e, suprantame, kad prie to dar reiks sugrįžti. Ar 90 ar 200 E, darbuotojų tose agentūrose nesugriaus finansų reglamente sukurtos sistemos. Pažiūrėkim, pavyzdžiui, FSA, tai suprasim, kad vien ji turi 3000 etatų Londone, o dar Amerikoje yra bankų. Todėl e, žmonės, suprasdami agentūros e, kompleksiškumą, turės suvokti, kad reikia pakankamo personalo. Bet e, jau nuo 2011 metų sausio mėnesio bus sukurta Europos lygio koordinacija, kuri leis išspręsti gyvybiškai svarbus klausimus ir sukviesti tuos e, reikalingus darbuotojus, kurie leistų priimti sprendimus. Kaip aš jau sakiau, sisteminės rizikos iškilimo finansų krizės metu e, galimybė gali egzistuoti. Mes nenorim, kad sekmadienio rytą ministrai būtų pažadinami iš lovos tam, kad diskutuotų penktadienį vakare įvykusią finansų krizę. Mes visi suprantame, kad mūsų finansų sistema buvo labai gyvybinga, tačiau išmintinga priežiūra mikroekonomikos makroekonomikos lygių turėjo būti sukurta. Ir mes e, bendrame komitete parlamente apie tai turėjome kalbėti. Mes apie tai kalbėjome daug kartų, mes stengiamės kaip sustiprinti tą, e, sustiprinti tą sistemą. Bendra makroinformacija e, suplaukianti iš Europos centrinio banko ekonomistų yra labai svarbi. Ir tokioje keistoje aplinkoje mes turėsime aptarinėti kasdieniškos uh, priežiūros galimybės. Antras dalykas. Pensijos ir draudimas nieko neturi daug bendro su bankais, bankininkystė. Pirmiausia, mes turėjom tabulą rasą ir galvojame, ką, kas gali padaryti įtakos bankininkystiai, o paskui perėjom prie draudimo sistemos. Dabar galime sakyti, kad yra dalykų, kuriuos turėsime iš naujo aptarti. Mes nekalbame apie kreditavimo institucijas, mes kalbame apie ilgalaikės finansų sistemas. Ir agentūros, kurios bus sukūriamos, jos turės būti kitokios. Galbūt Solvency 2 sistema leis sukurti vieną e, reglamentą ar direktyvą ES, kurioje bus kalbama apie draudimą ar apie pensijas. Bendraime komitete uh, mums e, paaiškėjo vienas dalykas. Mums pavyks išvengti ginčių. Išbrisime iš tos tarpininkavimo krizės ir tokios išsiktise kaip mokumas ir panašiai mes sukursime geresnės koordinavimo sistemas. Be to mes turėsime įgyvendinimo sistemą, kurioje, jei prireiks, bus numatyta teisinio kompensavimo sistema. E, ir tokiu būdu užtikrinsime, kad visos valstybės narės laikysis ES lygių nustatytų įstatymų. Tokiu būdu pademonstruosime, kad mes rimtai vertiname ES teisės aktus, kurie privalo būti įgyveninti valstybių narių lygmenių. Jeigu reiks, mes sugrįšime prie mokumas 2 direktyvos ir aš tikiuosi jūsų paramos. Mes turime rezoliucijos, e, mes turime sprendimą, kuris turi būti įgyventas visose valstybėse narėse. Jeigu jis nebus įgyventas greitai, tai turėsim daryti spaudimą. Baigdamas noriu pasakyti, kad man atrodo, jog agentūra funkcionuos ir gerai funkcionuos. Dabar egzistuoja tam tikrų ginčių dėl personalo atrinkimo. Aš pats e, dėl to tam neskirčiau per daug dėmesio, nemanau, kad dėl to reikėtų per daug diskutuoti. Aš suprantu tik tai, kad bankininkystė, draudimas ir pensijos yra trys skirtingos rytis ir e, sukurtos naujos institucijos turi būti gera priežiūros struktūra, kuri leistų mums didžiuotis visame pasaulyje. Aš manau, kad e, parlamentas padarė labai gerą darbą ir aš galiu padėkoti kolegoms už jų pastangas. E Ačiū. Uh, Peter, dabar suteikiu žodį Silvi. Dėl sisteminės rizikos valdybos. Ačiū pirmininkė. Visiškai pritariu tam, ką pasakė anksčiau kalbėjo kolegos. Kas turėtų pirmininkauti tai įstaigai? Mes norėjome, kad ta įstaiga arba agentūra būtų nepriklausoma. Mes norėjome, kad būtų užtikrintas tinkamas dialogas tarp tos agentūros ir tarybos. Dar vienas komentaras. Mes pasiekėme e, puikių rezultatų, pavyko susitarti tarp frakcijų kurie, kurios laikėsi labai ambicingų pozicijų. Pavyko susitarti ir turėtumėm toliau dirbti tokia pat dvasia. Mes kalbėjome ir apie sprendimų prieimimo komitetą. Taryba iš pradžių norėjo, kad tą komitetą sudarytų bankininkai ir taip toliau. Ateityje taip pat dar reikės daug kalbėti apie koordinavimą, apie stambiųjų banko grupių, e, taip pat ir e, reitingo agentūrų priežiūra. Reikės atskirų tekstų kiekvienam atskiram sektoriui. Aš jau iš anksto norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir tikiuosi, kad ir ateityje taip pat sėkmingai dirbsime. Taip pat veikdama dar noriu padėkoti ir sekretoriatui. Labai ačiū, Remon. Ar, ar jūs esate salėje? Ne, nėra. Taigi dabar galime pereiti prie omnibus pirmosios direktyvos ir kitų direktyvų pakeitimų. Nors ši direktyva taip plačiai nebuvo aptarinėjama komitete kaip kiti klausimai, tačiau nereikėtų nuvertinti to viso darbo, kuris buvo investuotas į Omnibus 1 direktyvą. Norėčiau dabar suteikti žodį kolegai, kuris pakomentuos Omnibus 2. Labai ačiū. Ačiū už jūsų šiltus žodžius, ačiū už puikų bendradarbiavimą. Aš norėčiau padėkoti ir kitiems kolegoms, pranešėjams, kurie pateikė pakeitimus. Labai ačiū. Mes manome, kad reikėtų apimti visas 11 sektorinių direktyvų, kur kalbama apie reguliavimo institucijos įkūrimą. Tai reikštų posūkį visai kita linkme. Tai reikštų integruotos sistemos sukūrimą reikėtų užtikrinti geresnį koordinavimą tarp sektorių. Taip pat reikėtų glaudesnio tarpininkavimo, reikėtų geresnio keitimas informacija. Mes atsižvelgėme ir į Lisabono sutarties procesą. Lisabono sutartyje pasikeitė komitologija, taip pat buvo įtrauktos ir naujos uh, procedūros, pavyzdžiui, deleguotų aktų procedūra. Taip pat mes tengiamės atsižvelgti ir į visų institucijų techninį indėlį reguliavimo procesą. Tai yra labai svarbu, norint užtikrinti tinkamą balansą. Taip pat mes siekime geresnės atitikties su naujoju reglamentu. Dėl to mes įtraukėme ir atitikties lenteles. Europos parlamente jos buvo nagrinėjamos horizontalių lygmenių. Mes taip pat siekiame padidinti skaidrumą, norėtumėm, kad visi būtų informuoti apie sankcijas. Taip pat reikėtų atsigavimo planų, taikant naujas priemonės. Noriu paminėti ir dar vieną aspektą, dėl jo kol kas nepavyko susitarti. Tai yra uh, ataskaitos apie kiekvieną atskirą šalį. Europos komisija yra įsipareigojusi šiuo klausimu netrukus pateikti komunikatą. Į tą komunikatą reikės atsižvelgti ir peržiūrint skaidrumo direktyvą ateinančiais metais. Kaip kad sakė pirmininkė, tai yra labai svarbus žingsnis į priekį. Be abejo, visos nuos galimybės dar neišsamtos, tačiau dabar turime bent jau galimybę atlikti poveikio vertinimą ir išsiaiškinti, kokie yra geriausi galimi sprendimai. Ačiū. Dėkoju. Aš dar norėčiau šitą pridurti prie to, kas buvo pasakyta. Dėl privalomo atitikties lentelių ir taisyklių susijusių su deleguotais aktais. Tai yra labai svarbu Europos parlamentui visam Europos parlamentui, atsižvelgiant ir į tarp institucinius susitarimus. Ir aš labai džiaugiuosi, kad būtent mūsų komitetas užima vadovaujantį vaidmenį. Daugelis frakcijų komitete jau patvirtino, kad išreikš pritarimą kompromisui. Norėčiau pastirauti, ar kas nors norėtų pasisakyti. Galbūt kas nors turėtų klausimų, jeigu ne, tai manau, kad visi pritarėme. Antradienį buvo. Antradienį plenarinės sesijos metu įvyks diskusija dėl pranešimo, balsavimas trečiadienį. Diskusijos jau įvyko. Taigi antradienį diskusijos nevyks, balsavimas bus trečiadienį, o prieš balsavimą pranešėjai dar galės tarti keletą žodžių. Na, bet nevyks antros diskusijos. Na, bet mes jau pabandėme. Ačiū visiems. Dabar galime pereiti prie kito mūsų darbo tvarkės klausimą. Tai yra ketvirtas klausimas - priekybos finansinėmis priemonėmis reguliavimas, neviešos anoniminės priekybos vietos ir taip toliau. Turėtumėm aptarti pranešimo projektą. Pranešėjas yra Keis Winburn, prašom. Mhm. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, politiniams patarėjams, kurie mums labai padėjo rengiant šį pranešimą savo iniciatyvą. Šiame pranešime mes visų pirma keliame du labai sudėtingus klausimus. Pirmas klausimas yra štai koks. Ar MIFID direktyva pasiekia savo tikslą. Na ir antras klausimas, ar tą direktyvą reikėtų pakeisti tam, kad būtų galima atsižvelgti į finansinių rinkų struktūrinius pokyčius, kurie atsirado jau įsigaliojus direktyvai. Mes padarėme išvadą, kad MIFI direktyva labai sėkmingai pasiekė savo pagrindinį tikslą. Jis sustiprino konkurencingumą, dėl to investuotojai galėjo geriau pasirinkti, transakcijų kaštai sumažėjo ir uh, tapo efektyvesnis e, kainos nustatymo procesas. Vis dėlto kol kas dar reikia atsakyti keletą klausimų dėl skaidrumo. Taip pat e, ar nereikėtų permastyti išimčių ir apibrieščių. Galėčiau pateikti keletą pasiūlymų. Uh, Finansinės rinkos labai pasikeitė, dabar dažnai naudojamos ir elektroninės priekybos sistemos. Dėl to atsirado naujų priekybos strategijų, tokių kaip sparčioji priekyba, algoritminė priekyba ir taip toliau. Reikėtų išanalizuoti tas naujas strategijas, surinkti kiek įmanoma daugiau duomenų, tam, kad visiškai suprastumėme tų strategijų poveikį rinkoms ir rinkos funkcionavimui bei likvidumui. Reikėtų atsižvelgti pagrindinius MIFID direktyvos elementus ir taikymas rytį, pagalvoti, kaip MIFID direktyva e, galioja pasikeitusiamis sąlygomis. Ar finansinės rinkos ir toliau tarnauja verslui ir finansiniai bendruomeniai? Turiu pasakyti, kad kol kas duomenys iš finansinių rinkų kol kas nėra tokie geri, kaip jie turėtų būti. Taip pat OTC, duomenys apie OTC sandorius kol kas nėra pakankamai geri, reikėtų geresnių standartų. Taip pat reikėtų siekti geresnės duomenų kokybės ir nuoseklumą. Tai svarbu tiek rinkos dalyviams, tiek prekiautojams, tiek ir reguliuotojams. Kai rengėme šį pranešimą, mes manėme, kad bus pasikeitimo OTC srityje. Mes norėjome sužinoti, kodėl rinkoms labiau primtina OTC sandoriai. Kodėl, ir, kodėl vyksta priekyba neviešose anoniminės priekybos vietose. Mus ypač domina OTC. Vis dažniau sandoriai vyko neviešose anoniminės priekybos vietose. Kai kuriais atvejais OTC skaičius labai padidėjo, taigi dėl to reikia atsižvelgti, kas įtakojo investuotojų elgseną. Galbūt MIFID direktyvą reikia atsižvelgti į naujausius poveikius, pokyčius finansų rinkose. Šiuo metu vis dažniau naudojamas elektroninės rinkos priemonėse. Ne vien tik akcijų rinkoje, bet taip pat ir, tarkim, išvestinių produktų rinkose. Uh, Taip pat taikomos naujos priekybos strategijos, pavyzdžiui, sparčioji priekyba. Per vieną sekundę įvyksta labai daug sandorių. 40 procentų sandorių ES rinkoje e, įvykdo tarpininkai. Tačiau dažnai jie nesilaiko visų įsipareigojimų ir dėl to mes turėtumėm uh, išsiaiškinti visus pokyčius. Finansų rinkose pagrindinis principas visą laiką buvo išskaidyti riziką. Rinkos yra labai galingas instrumentas skatinantis kapitalo augimą. Dėl to reikia aiškių taisyklių tos taisyklės jau tvirtintos MIFID direktyvoje. Tai yra svarbu norint užtikrinti ir investuotojų apsaugą. Pranešime arba ataskaitoje yra iškelti daug klausimų ir juos reikėtų vertinti. Ar turime tinkamus instrumentus tam, kad galėtumėm apsaugoti investuotojus ir finansinės rinkas? Uh, ar reguliuotojai turėtų atsižvelgti į visus rinkos žaidėjus. Taip pat, ar reikia bendrų taisyklių atsižvelgiant ir į BCN ir į investuotojų apsaugą. Ar reikėtų atverti finansų rinkas, ar reguliuotojai galėtų sparčiau registruoti sandorius. E, pranešimas yra šiek tiek atidėtas, jisai parengtas tik Liepos mėnesį. Reikia pripažinti, kad daug institucinių investuotojų bijo, kad priekybos taisyklių pakeitimas e, sumažins kainas. Mes turime būti tikri, kad e, trumpalaikė pirmenybė arba tam tikrų sąlygų suteikimas keliems prekybininkams nepakenktų visam sektoriui. MIFID suteikia daug galimybių ir mes neturėtume dabar e, siekti visko pakeisti, bet mums reikia užtikrinti taisyklės ir kriterijus, kad būtų galima užtikrinti e, sąžiningas, teisingas prekybos vietas investuotojams, bendrojams ir visiems. Mes e, reformuodami visą sistemą bandėme atsižvelgti į šiuos klausimus ir tikimės, kad per ateinančias savaitės dar daug ką padarysime. Pranešimas yra gana techniškas ir mes specialiai parengėme e, kitą ataskaitą, kur paaiškinama tokie dalykai kaip algoritminė prekyba ir kitos techninės detalės. Man bus labai įdomu išgirsti jūsų nuomonę Ir dar norėčiau pasakyti, kad dirbame kartu su šešėlinės pranešėjais, kad atsižvelgtume į svarbiausius struktūrinius pokyčius ir kad dar įtvirtintume geriau MIFID direktyvos suteiktus privalumus. Markuso nėra. Yra jisai? Ne. Silvi Gulard, Jorgan, Jorgan Klutė ir kiti. Silvi pirmoji pasisakys. Jūs kalbate Olės Šmito vardu. Olė Šmit yra šešėlinis pranešėjas, jis negalėjo atvykti, kadangi vyksta kampanija Švedijoje. Noriu pirmiausiai pasakyti, kad e, frakcijoje neturėjome pakankamai laiko visko aptarti, bet e, plačiaja prasme pritarėme Oli nuomoniai. Dėkoju pranešėjai už visą darbą ir pranešimą jūs norite užtikrinti didesnę apsaugą investuotojams, tai labai gerai. Taip pat e, kalbate, kad reikia finansinės paslaugos e, paremto ekonomiką, smulkų ir vidutinį verslą. Viskas mums tinka, bet kyla tam tikrų klausimų pirmiausia, kad neatsakoma visus Europos investuotojams rūpimus ir svarbius klausimus. Jūs sakote, reikia dar pasiaiškinti keletą svarbių e, dalykų. Mes sutinkame su tuo, nes žinome, kad daug e, klausimų yra nepaprastai sudėtingi ir techniški. Tačiau norėtume paklausti, kokį mastą tų tyrimų jūs siūlote ir kas bus atsakingas už juos, ar norite, kad valstybės narės pateiktų daugiau informacijos, ar komisija, ir e, kokia bus, koks bus Europos sisteminės rizikos valdybos vaidmuo. Ir dar ar reikėtų šį tyrimą geriau dokumentuoti, negu kad dabar atliekamus tyrimus. Žinome, kad e, vyks MIFID peržiūra, ten kalbam apie tai, kokie būtų nustatyti nauji prioritetai, ypač tose srityse, kur nepaliekta pakankamai rezultatų. Oli norėjo dar pateikti keletą konkrečių klausimų, aš tik tai šiek tiek juos paminėsiu. Pavyzdžiui, dėl laiko, laikotarpio sumažinimo, per kurį reikia pateikti ataskaitas apie tam tikrą prekybą. Dar klausimas, apie kurį kalbama šeštoje pastraipoje, tai yra nepaprastai sudėtingas rytis. Mes bijome, kad tai, kas e, siūloma, gali m, sumažinti skaidrumą. Toliau m, apimtis ir konversija Dėkoju Jums ir e, iš tikrųjų dirbsime toliau su Jumis dėl tam tikrų konkrečių dalykų, kad užsitikrintume, kas iš tikrųjų turėtų įeiti į MIFID peržiūrą. Dėkoju. You, Sylvie. Um... Ačiū Silvi. EPP atstovas Ferberis. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau kuo nuoširčiausiai padėkoti pranešėjai. Tema tikrai labai sudėtinga. Na, bet dabar mums buvo pateikta labai gera visos situacijos apžvalga. Turime puikų dokumentą, kurį turime išnagrinėti tam, kad galėtumėm gerai pasirenkti MIFID direktyvos peržiūrai. Antra vertus, reikėtų atsakyti ir keletą klausimų. Pirmas klausimas būtų štai koks. dėl ko kyla visos problemos. Pranešime panašu, kad baksnuojama pirštų į kaltąjį ir jam kaltininkas, atsiprašau, ir ant jo e, suverčiama visa kaltė. Aš manau, kad reikėtų atsižvelgti visus aspektus. Turėtumėm atsižvelgti ir tas diskusijas, kurios vyks trečiadienį dėl išvestinių produktų. Ta išvestinių produktų problema reikia spręsti iš esmės. Aš turiu keletą dokumentų dėl išvestinių produktų ir nepanašu, kad tose dokumentuose jų problema yra išsprendžiama. Taigi išvestinių produktų uh, klausimą reikės nagrinėti atsižvelgiant ir į diskusijas dėl kitų dosijų. Dar vienas klausimas, nenoriu pernelyg gilintis į detalės, bet pritariu tam, ką, pas, ką tik pas, pasakė kalbėjęs kolega. Visiškai neseniai buvo priimtas sprendimas dėl agentūros šioje srityje. Koks bus šios agentūros vaidmuo ir užduotis? Ar mes norėtumėm, kad ko, kokią atsakomybę turėtų prisimti ta agentūra? Apie tai taip pat reikėtų pakalbėti ir tai reikėtų atsižvelgti ir šiame pranešime. Dar vienas klausimas dėl biržų reguliavimo. Ar vėlgi čia reikia europinių taisyklių Europos rinkoje, ar galima situaciją palikti tokią, kokia ji yra dabar? Tai reiškia, ar biržos pačios turėtų nustatyti savo taisyklės? Šios klausimus dar reikės spręsti. Kolegė Svinben siūlo atlikinėti atsparumo testus, bet aš nežinau, ar tai yra pats geriausias sprendimas. Na ir dar vienas klausimas, dėl kurio taip pat vyksta intensyvios diskusijos. Klausimas yra štai koks. Ar tikrai reikėtų nustatyti ribinės vertės? kai vertinamas skirtumas ats, tarp atskirų rinkų. Mano frakcija norėtų vienodų taisyklių visiems, o vis dėlto galbūt reikėtų nustatyti atskiras ribinės vertes atskiroms rinkoms. Uh, Šį klausimą reikės aptarti tam, kad būtų galima toliau prasmingai tęsti darbą. Na, o šiaip manau, kad kolegė Swinburne atliko puikų tyrimą renkdama šį pranešimą. Šis dokumentas yra tikrai labai geras ir jį reikėtų atsižvelgti per ateinančiais metais, rengiant naujus pasiūlymus dėl teisės aktų. Taigi tie galėčiau pasakyti savo frakcijos vardu. Dėkoju. Dabar socialistų e, vardu Edvards Klūne, kuris pakeičia šešėlinį pranešėją. Aš uh, atstovauju šešėliniam pranešėjui mūsų frakcijos, kuris negalėjo atvykti. Uh, Mes e, džiaugiamės pranešimu, parlamentui tai galimybė išreikšti savo nuomonę e, neviešos anėmės priekybos e, vietų atžvilgių, taip pat sparčiosios priekybos atžvilgių mes džiaugiamės tuo, kad pranešime kalbama, jog reikia, jog veiktų prižiūrėtojai visose sritise, tam, kad išvengtume finan... sistemos rizikos. Vienas iš svarbiausių tikslų yra skaidrumas. E, būtent to reikia ūkiui prekiaujant finansinėmis priemonėmis. Tai yra svarbiausia galutiniam projektui. Tikriausiai prisimenate, kad parlamentas e, nustatė tam tikras išimtis MIFID direktyvoje ir tokiu būdu yra leista egzistuoti ne viešos anoniminės prekybos vietoms. Bet reikia užtikrinti taisyklės, kad nebūtų sukeltas pavojus geram finansinių priemonių rinkų funkcionavimui. E, turime užtikrinti kaip galima didesnį skaidrumą po prekybinėse situacijose. E, žinome, kiek daug e, vyksta nebiržinių sandorių, turi maždaug 30-40 procentų ir jų nesumažėjo įgyvendinus MIFID. Dėl to yra labai svarbu, kad būtų užtikrinta uh, jog komisija peržiūrėtama MIFID užtikrintų, kodėl e, nebiržinių sandorių e, apimtis nesumažėjo įsigaliojus šią direktyvai ir kokių reikia priemonių, kad būtų veiksmingai galima taisyklės. E, kai nebiržinė priekyba vyksta brokerių, pavyzdžiui, kryžminės prekybos tinklų pagalba ar kitur, reikia pasižiūrėti, kaip vyksta reguliavimas ir ar reikia ką nors keisti. Pranešime yra daug pozityvių dalykų, nes pranešėja sako, jog reikia e, paimti e, tam tikrą dalį sandorių iš e, tikrai tamsios zonos su nebiržinių sandorių. E, ir taikyti priemonės, kurios leistų pasiekti tokį dalyką. Tai yra labai svarbu. Mūsų tikslas e, yra užsitikrinti kaip galima daugiau skaidrumo, tuo pačiu išklausant argumentų, kodėl reikia taikyti tam tikras e, gerai prižiūrimas išimtis. E, mūsų šešėlinis pranešėjas e, pateiks tam tikrų pakeitimų jis, e, tam, kad būtų galima užtikrinti skaidrumo daugiau dalykų. Dėkuoju dabar Paskal. Taip. Norėčiau pritarti kolegų teigiamiems pastebėjimams. Man regis, šis pranešimas yra puikiai priemonė Ten daug yra techninių detalių, bet ir politinė linija tam tikras įspindi, kuriai galime pritarti. Man regis pavyks e, susitarti, pasiekti plataus konsensuso parlamente ties šiuo klausimu ir parlamentas galės tarti savo žodį diskusijose su komisija. Jūs pasakėte, kad MIFID pasiteisino Tačiau galbūt e, per gerai pasisakėte, nes MIFID tikslas bendrasis buvo skaidrumą užtikrinti, o 40 procentų sandorių e, tebe vyksta kaip ir anksčiau, e, sudaromi kaip nebiržiniai sandoriai. Taigi vargu ar galima sakyti, kad to, taip sėkmingai veikia MIFID. Man regis reikia gana giliai pasižiūrėti į MIFID ir pakeisti daugą, nepakaksti kosmetinių pakeitimų. Yra daug dalykų pranešime, su kuriais sutinku dėl prekybos e, ir taip pat skaidrumo po prekybinių laikotarpių e, ir poreikio padidinti skaidrumą. Jūs sakote, kad reikia sumažinti ir slengsčius, kad būtų galima atlikti sandorius taip vadinamuose neviešo, vadinamuose neviešos anoniminės prekybos vietose. Jeigu vyks nauji e, sandoriai e, tose prekybos vietose, tai neužtikrinsime daugiau skaidrumo reguliuojamuose rinkose dinksta tam tikras skaičius e, sandorių e, ir didžiausios kapitalizacijos sandorių kaina, kuri gaunama reguliuojamoje rinkoje, neatspindi bendro sandorių skaičiaus kapitalizuojant vieną ar kitą įmonę neviešos anoniminės prekybos vietos yra veikia rinkose, kuriuose nėra tokio stipraus reguliavimo ir ten taip pat reikia tam tikrų orientacinių kainų. Reikia kažką keisti, jeigu reguliuojama rinka neatspindi didelės sandorių dalies, tai yra problema. Neaišku, ar rinka funkcionuoja teisingai ir tai vienas e, buvo iš tikslų MIFID, bet e, ji, ši direktyva tų tikslų nepasiekė. Taigi mes arba nesupratome kai kurių jūsų pasiūlymų šioje srityje, arba turėsime jiems nepritarti. Dar vienas dalykas, e, kuriuos paminėjo pora kolegų ESMA turėtų įdėkti bendras taisyklės visoms Europos bendrovėms. Veik, reiškiasi du konkurencijos tipai pagal taisyklės, kurios visom, visiems vienodos ir visiems žinomas. Ir taip pat yra kitokia konkurencija e, dėl taisyklių panaudojimo. Tai visuomet rizikinga, nes galima sukurti tam tikras privilegijas, o kartais taisyklėmis galima mm, sukurti nepalankę situaciją, kai neužsitikrinsime nei skaidrumo, nei saugumo mes norime situacijos, kur bendrovės e, veiktų pagal taisyklės ir norime, kad veiktų priežiūros institucija, esma, kuri prižiūrėtų, kaip viskas vyksta. E, dar e, kitas dalykas - sandorių dažnis. Tai yra sparčioji prekyba. E, mes turime užtikrinti sąlygas visiems investuotojams, vis visoms bendrovėms, ne tik e, sparčiosios prekybos. Tiems, kas sudaro sparčiosios prekybos e, sandorius. Mes sakome, kad ne technologija turi viską valdyti spačioji prekyba vargu ar sukuria daugiau likvidumo. Galima taip sakyti, galima kelti tokį klausimą. Kai kurie prižiūrėtojai sako, jeigu e, sandorių daugiausia bus sudarytas sparčiosios prekybos būdu, tai nebus aišku, kur, e, koks yra likvidumo, kokia likvidumo būklė, nes tai nėra m, mm, tikrieji kiekiai, jie neatspindi tikrosios padėties. Likvidumas tada tampa prieinamas tik tai nedėliam stambiųjų prekybininkų, prekiautojų skaičiui. Aš nežinau, ar tai reikia išlaikyti. Galima, pavyzdžiui, pasiūlyti kai ką. Pavyzdžiui, sakyti, kad e, prekybininkų prekeiviai biržose e, e, užfiksuotų daugumą tokių sandorių, kad nebūtų iškraipoma padėtis. Pavyzdžiui, esma galėtų pareikalauti, kad e, sandoriai, kurie ne patenkinami turėtų būti bent užfiksuojami. Uh, Jürgen Klut. Ja, dankeschön. Jürgen Kliūtė. Ačiū pirmininkė. Mūsų frakcijos uh, šešėlinis pranešėjas Hendel negalėjo atvykti šios dienos posėdį, dėl to jis manęs paprašė jo vardu pateikti keletą pastabų, taip pat ir mano frakcijos vardu. Uh, Visų pirma, galiu pasakyti štai ką. Mes e, bandėme išsiaiškinti, kas yra tie dakpuls, neviešos anoniminės priekybos vietos ir išsiaiškinome, kad yra labai nedaug informacijos apie tai. Panašu, kad tai yra pakankamai naujas elementas, dėl to aš manau, kad yra tikrai labai pagirtinas, kai darbas, tai yra būtent surinkti kažkokią informacijos apie tai, iškelti tokią klausimą. Mes bandėme į viską pažvelgti iš kiek kitokios perspektyvos. Pažvelgėme, kas įvyko per pastaruosius mėnesius. Mes per pastaruosius mėnesius nagrinėjome priežiūros paketą tam, kad būtų galima užtikrinti didesnį skaidrumą finansų rinkose. Ir kiek aš supratau, pasiskaitęs apie tos vadinamosius DAC pools, tai galiu pasakyti, kad tai yra tam tikras organizuotas neskaidrumas. Ir čia mums kyla esminis klausimas, ar iš tikrųjų reikia tų DAC pools neviešos anonimės prekybos vietų, ar jos reikia įteisinti. Prisiminkime pastarosius mėnesius, dėjome daug pastangų, dėjome daug darbo į tą priežiūros paketą. Ir mums susidaro toks įspūdis, kad čia kalbame apie tam tikrą priekybos formą, kuri visiškai netitinka to, kokie buvo ekon ir Europos parlamento ketinimai. Taigi galbūt būtų prasmingiau iš viso uždrausti tokią priekybos formą. Tik 2007 metais ji buvo įteisinta, o iki 2007 metų kuo puikiausiai buvo galima Europoje išsiversti ir be tų tekpuls neviešos anonimės priekybos vietų, taigi galbūt būtų visai prasminga iš viso uždrausti tokią priekybos formą. mes negalėtumėm pritarti dabartiniai pranešimo formuluotė, nes manome, kad iš vis būtų prasmingiau uždrausti DAC pools. Taigi tokios būtų mano pastabas. Ačiū uždėmesi. Uh, like to... Labai ačiū. Dar yra keletas pastabų, kurias aš norėčiau išsakyti. Visų pirma, pranešime pranešėja išreiškė susirūpinimą ir dėl nediskriminacinės prieigos. Man kyla problemų dėl to, kad jeigu asmo gali susimokėti, jis gali greitai gauti informacijos. Na, nežinau, ar tai tikrai nėra nediskriminacija. Tai yra pirmoji pastaba, o antroji pastaba yra štai kokia. Kadangi nuolat E, naudojamasi naujomis technologijomis, naujomis priekybos formosmis. Tai čia reikėtų kalbėti ir apie piknaudžiavimo rinką direktyvą, ne vien tik apie MIFID direktyvos peržiūrą. Komisija apie tai taip pat jau masto. Na ir jeigu vyksta kažkokios manipulacijos, jeigu sudaromi netikri sandoriai, tai tuomet yra piknaudžiaujama rinka ir turėtų būti taikomos atitinkamos sankcijos. Taigi galbūt nepakaktų pakeisti vien tik MIFID direktyvą. Tokios būtų mano pastabos šiuo metu. Be abejo, tema yra labai plati. Ji gali turėti labai platų poveikį. Kada įmanoma pasiekti didesnį skaidrumą? Galbūt yra ir tokių atvejų, kai skaidrumas gali pakengti rinkai, nes tai gali takoti kainas. Aš tikiuosi, kad komisija tai atsižvelgs laiku, e, atlikdama MIFID direktyvos peržiūrą. Dabar žodis pranešėjai, prašom. Norėčiau tik pasakyti, kad tikriausiai turime, e, galime tikėtis gana plataus konsensuso parlamente. Šis darbas labai svarbus, e, rengiantis kitų metų MIFID peržiūrai. Mums reikės suvokti rinkos techninius aspektus, jau mes nemažai išmokome. Mm, nagrinėdami e, prekybos infrastruktūros klausimus. Norėčiau padėkoti darbuotojams sekretoriatui už kantrybę dirbant taip pat visoms institucijoms ir šalims, e, kurios prisidėjo, e, tai yra valstybių narių atitinkamoms struktūroms ir CISAR organizacijai, tai yra rinkos priežiūros institucijų komitetui. Aš e, iš pastabų, ką tik išgirstu, suprantu, kad mums reikės galbūt pagalvoti, kaip išplėtoti bendrosios rinkos koncepciją ir bendrąją e, priežiūros e, koncepciją ir reikia galvoti, ar valstybėse narėse kažką dėkti, ar visos Europos mastu. Aš e, esu konservatorė Britanijos ir manau, kad esma turi čia suvaidinti vaidmenį ir galbūt e, bus esmoje nauja tarnyba įkurta, kuri bus atsakinga bet parlamentas turės nutarti dėl šių dalykų. Mano nuomonė, peržiūra turėtų būti sustiprinta įtraukiant ne tik tai akcijas, bet ir kitas priemonės, nors e, dabar viskas yra daugiau pagrįsta akcijomis, turime daugiau informacijos apie produktus, priemonės panašias į akcijas, bet uh, reikia galvoti plačiau ir dar nepamirškime, kad egzistuoja likvidžios rinkos elektroninėme for formate. Ta turi, atspindi, turi atspindėti ir MIFID. Ir aš e, atsižvelgsiu į jūsų pastabas ir pagalvosiu, kaip, pavyzdžiui, labiau atspindėti išvestinės e, finansinės priemonės. E, E, buvo kalbama apie atsparumo testus, daug kas bijosi to, bet noriu pasakyti, kad egzistuoja techninės platformos ir e, daug e, biržų dabar yra paprasčiausiai ar daugia šalės prekybos sistemų yra labai sudėtingos technologinės sistemos. Ir E, žinome, kad sandoriai vyksta labai greitai. E, pavyzdžiui, pardavus e, po 25 minučių galima susigražinti vėlgi tą pačią vertę. Mes turime užtikrinti, kad visos prekybos vietos galės atsispirti techninį. Um, E, bombardavimą e, pavedimų, kad bus pakankamai stiprios. E, žinome, kad kartais yra prekybos mastas labai didelis ir reikia užtikrinti tam tikrą atsparumą. Sistemos turi sugebėti tą padaryti, nes kitaip pamatysime tam tikrą e, žlugimą rinkoje ir reikia daryti taip, kad visos sistemos galėtų atsispirti, e, atlaikyti e, didelį pavedimų srautą, taip labiau apsaugosime investuotojus. Mes turime galvoti, kokius padaryti pakeitimus ir užtikrinti, kad tos rinkos būtų patrauklesnės žmonėms. Ir jeigu įmanoma, mes turėtume galbūt pasitelkti tokias, e, ne tokias griežtas priemonės, ne rimba, ne e, kad taikyti priemonės, kurias būtų paprasčiau įgyvendinti. Uh, Ir taip pat turime didelius investuotojus institucinius skatinti e, prekiauti kaip galima skaidriau. Per atinančias savaitės mums visiems reikės pasižiūrėti rinkos struktūrą, skaidrumo dalykus, rinkų struktūrinį vientisumą ir e, tikiuosi, kad pavyks plačiai susitarti prieš e, MIFID peržiūrą ir taip pat kitų atitinkamų susijusių dokumentų uh, peržiūrą. Žinome, kad yra e, iškilę daug prieštrių tarp neviešos anoniminės prekybos vietų ir e, sparčiosios prekybos e, bei kitų sistemų. Žinome, kas vyko JAV ir Azijos rinkose per praėjusias savaitės galbūt mums pavyks e, išvengti panašių problemų ir rasti atsakymus per ateinančias savaitės. Ačiū, Kei. Toliau. E, pakeitimų pateikimo terminas - rugsėjo 27 diena, pakeitimai bus svarstomi spalio 18 dieną, o balsuoti turėtume komitete spalio 26 dieną, plenarinėme posėdėje lapkričio mėnesį. Taigi, ačiū. Aš suprantu, kad mes dabar jau artėjom prie laiko, kai ketinam pradėti balsavimą, bet jeigu galėtumėm trumpai aptarti penktą punktą, kuriame kalbama apie nepriklausomą poveikio vertinimo užtikrinimą, tai būtų labai gerai. Dirk Janė Pink pirmiausia. Ačiū. Aš manau, kad mes visi sutinkame, kad reikia nepriklausomo poveikio vertinimo. Ir nuomonėje, kurią aš rengiu, uh, yra padaryta išvada, kad iš esmės poveikio įvertinimas yra komisijos e, rankose ir aukšto lygio pareigūnų e, komisija, susidedant iš generalinių direktoratų vadovų, neužtikrina kol kas nepriklausomybės. Todėl ši nuomonė bando skatinti išorinį tikrinimą ir kontrolę, kurio šiuo metu trūksta Ir raginame, kad būtų sukurtas nepriklausomo kokybės kontrolės procesas. Aš pristačiau šią nuomonę jau praėjusi kartą ir iš komiteto gavau keletą pakeitimų. Pirmiausia, ponas Tomas man pateikė pasiūlymą. Pasiūlymų galiu pasakyti, kad ne visus jų galiu priimti, aš čia šiek tiek pakeičiau formuluotę, bet iš esmės sutinku su visais pakeitimais, kurie yra pateikti manau, kad mes galime pabaigti tuo. Ačiū. This... Ačiū. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Edvardas. Again, on... Vėlgi, aš kalbu e, šešėlinio pranešėjo, kurio čia nėra vardu pasistengsiu kalbėti trumpai. Žinome, kiek pažangos komisijoje yra pasiekta per pasarosius penkerius metus, siekiant sukurti geresnį reguliavimą ir poveikio vertinimas yra šios programos esminė dalis. Bandomas jų užtikrinti, kad teisės aktai būtų kuriami e, remiantis tokių e, nepriklausomų vertinimų ir būtų pasiektas geras efektas. Iš esmės mes suprantame, kad poveikio vertinimo procesą reikia stiprinti ir dėl to niekas nesiginčia. Mes ypač pabrėžėme, kad labai svarbu užtikrinti e, savanoriškų grupių ir mažų įmonių neribotą galimybę gauti informaciją, ypač kai jos turi konkuruoti su didelėmis e, korporacijomis. Mes pabrėžiame, jog svarbu atlikti griežtai nepriklausomą vertinimą, nors e, mes SND ir manome, kad nereikia eksternalizuoti visą procesą. Tai sutrukdytų poveikio vertinimo holistiškumui. Mes stengiamės atsižvelgti ne tik į ekonominius veiksnius, bet ir į ekologinius bei socialinius. Aš manau, kad jeigu suteiksime vertinimą į išornės rankas, tai e, politikos kuriejai nebeatsižvelgs į poveikio vertinimą ir nepakankamai aktyviai tarsi su suinteresuotomis pusėmis ir neįvertins e, priimamų politikų poveikio. Tokiu būdu parlamento galimybė padaryti įtaką e, teisės aktų kontroliai sumažėtų. Galiausiai mes nesutinkame, kad deras vertinimas, nepriklausomas vertinimas trukdytų teisėkuros procesui. Mes jau anksčiau esame matę, kad nepagristi pasiūlymai neretai greičiau praeina pro parlamentą ir tarybą ir įgyvendinami valstybėse narėse kartais net operatyviau. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad SND dėl to balsuos prieš, socialdemokratai balsuos prieš e, trečią ir ketvirtą pastraipą, nes mes norime, kad būtų užtikrintas proporcingas poveikio vertinimas. Ačiū. Ar dar kas norėtų pasisakyti? Pone Epink, ar norėtumėt ką nors dar pasakyti? Atsakydamas. Ačiū, ponė pirmininkė, aš nenoriu nieko pasakyti. Dėkui. E, tada e, pasakysiu, kad komitete balsuosime rugsėjo 28. Pagrindinėme komitete balsavimas numatytas spalį, taigi lapkričio mėnesį per antrąją sesiją e, plenarinėme posėdėje bus balsuojama. Šeštas punktas balsavimas ir disku, atsiprašau, diskusija dėl mano e, parengto dokumento, bet pakeitimų nėra, todėl iš esmės ir diskusijos nereikia. Kaip aš jau pasakiau pirmininkės pranešimuose pradžioje, diskusijos nereikės. Dabar prieėmė prie to e, momento, kai e, turėsime balsuoti, bet tiesą sakant, dar liko penkios minutės iki numatyto balsavimo pradžios laiką. Mes frakcijoms pranešėm, kad e, balsuosime be 16, nes manėme, kad reikės daugiau laiko diskusijos. Aš manau, kad kol mes išplatinsime balsavimo sąrašus ir praeistos penkios minutės. Balsavimo sąrašai ir galėtų būti išplatinti. Ir pirmininkai gal kas nors galėtų jį duoti. Not that I can nu- cope with more than one at once. Have, have, have Ar parlamentarai atsinešė balsavimo korteles? Greičiau galėtume balsuotis kortelėmis. Pone pirmininkė, turiu prisipažinti, kad praeitą savaitę Strasbūrė palikau savo kortelę ir negalėsiu. Aš irgi saviškė buvau palikusi, bet e, padėjėjai atvežė. Ar dar kas nors neturi kortelės? Mes galim ir suskaičiuoti jūsų rankas, bet e, manau, kad lengviau bus e, visiems balsuoti kortelėmis ir pridėti vieną ar du uh, E, kurie pamiršo korteles. Ar jau visi esate pasirengę balsuoti, turite balsavimo sąrašus? Okay, right. let's, let's test. Let's test our... Išbandykime aparatūrą pirmiausia. Bandomasis balsavimas. Ar visų aparatai veikia? Ar galite jau dabar iš tiesų balsuoti? So 24... 24 žmonės džiaugiasi e, savo aparatais, o 8 nebejoja. Bet atrodo, kad visų aparatai veikia. Well, well, actually, the, the the... Pranešėjas paprašė e, pasisakyti, nori šitą paaiškinti. Taigi prieš pradedant balsuoti, dar keletą minučių skirtume ponui Bulmanui. Jis atbeiginėja dabar kaip tik į salę. Bet pranešėjas karas dar nori pasisakyti. Ačiū pirmininkė, aš paprašiau žodžią norėdamas jums padėti. Norėčiau, kad būtų kad balsavimas prasidėtų numatytų laiku. Norėčiau, kad ponas Pulman taip pat atvyktų į posėdį. Ir aš norėčiau pasakyti štai ką. Ar galėčiau tęsti? Daugelis kolegų ir kolegių manęs klausia, kodėl balsuojame šiandien. Jeigu panašu, kad vakar pavyko susitarti Bazelio komitete. Turiu pasakyti, kad aš labai džiaugiuosi, kad šiandien balsuojame. Galbūt tokiu būdu Europos parlamentas, o ypač šis komitetas, tuo pačiu metu, balsuodamas kaip kad ir priimamas sprendimas Bazelio komitete, parodo, kaip tai yra svarbu. Tokiu būdu mes aiškiai pasakytumėm Europos komisijai, kad e, mūsų nuomonė nuomonė neįmanoma iš karto įgyvendinti Bazilio komitetų sprendimo be parengiamojo darbo. Galiu pasakyti štai ką. Jeigu žiniasklaidoje šiandien pasirodys pranešimų, kad Bazilio komitete pavyko susitarti dėl Bazilios 3, tai taip pat reikėtų pasakyti, kad buvo laikinas e, susitarimas, kad e, Bazilio sprendimas nėra politinis sprendimas ir bazelio įgyvendinimas nėra teisiškai saistantis. Dar viena pastaba. Bazelio komitete taip pat dar nebuvo priimtas galutinis sprendimas, nes rugsėjo 21-22 dienomis bus nagrinėjamas toks keblus klausimas kaip e, mokumo apibrieštis. Na ir trečia pastaba. Uh, Europai privalomas teisinis sprendimas yra priimamas tada, kai finansų ministrai ir Europos parlamentas susitarė dėl pasiūlymo dėl direktyvos. Tai yra labai svarbus etapas. Labai svarbus etapas. Buvo pateiktas labai svarbus pasiūlymas, bet mūsų nuomonė, kaip kad parašyta pranešime, dar kai kuri klausimai neišsiaiškinti. Pirmas aspektas - likščiol Europos Sąjungoje dar nėra atlikta išsami poveikio studija dėl bankų reglamentavimo taisyklių. Neaišku, kaip galima atsijimti viešuosius, viešasias lėšas iš bankų reikėtų padiskutuoti ir apie bankų mokesčius, mokesčius už transakcijas arba sandorius. Reikėtų atlikti labai išsamų poveikį. Ir tik atlikus labai išsamų poveikį, tik tada galima atlikti atskirų priemonių vertinimą. Dar viena pastaba lik šiol. Uh, Nebuvo atlikta jokia, joks poveikio vertinimas ekonomikai. Na, o vakar Bazelio komitete buvo pasiektas preliminarus susitarimas, bet buvo remtasi tik e, tam tikrais paskaičiavimais, kas atsitiktų, jeigu bankų kapitalas būtų padidintas vienu procentu. Nebuvo remtasi tais skaičiais, dėl kurių buvo susitarta vakar Bazelio komitete ir neaišku, kokį poveikį tai turėtų ES ekonomikai. Trečioji pastaba. Mano požiūriu, vis dar neišsiaiškintas ir štai koks klausimas. Koks yra kapitalo apibrėžimas? Pranešime teigiama, kad likščiol nėra aiškaus kapitalo apibrėžimo. Neaišku, kaip reikėtų įgyvendinti bazelio taisyklės. Taip pat neaišku, kaip JAF įgyvendintų bazelis 2 ir bazelis 3. Bazilio komitete tie klausimai dar nebuvo išsiaiškinti. Tačiau kalbant apie santykius tarp ES ir JAV, tai yra labai svarbu. Taigi manau, kad dabar Europos komisija neturėtų laikyti e, šį pranešimą kaip kažkokį papildomą darbą prie Bazelio komiteto darbo. Tai turėtų būti pagrindas pasiūlymui dėl direktyvos. Poveikis Europos Sąjungai ir taip pat JAV yra labai svarbus ekonomikos augimui, užimtumui, taip pat ir bankų veiklai. Aš vertinu tas taisyklės, dėl kurių susitarė Bazelio komitetas. Aš manau, kad pasirinktas kelias yra teisingas. Tačiau reikia atsižvelgti ir aktualią situaciją, išsiaiškinti dar neišspręstus klausimus. Mes neblokuosime sprendimą, tačiau mes labai aktyviai dalyvausime diskusijoje. Traukinys jau pajudėjo, jis važiuoja, tačiau dar daug klausimų yra neišspręsti, o tai būtina norint užtikrinti konkurencingumą. Aš norėčiau kuo nuoširdžiausiai padėkoti pranešėjai, ačiū ir šešėliniams pranešėjams, ačiū už darbą per pastarąsias savaitės. Panašu, kad pavyko sustarti dėl 30 kompromisų, buvo pateikta ir 10 pakeitimų žodžių. Buvo aptarti visi pakeitimai. Diskusijos vyko iki pat šio ryto. Buvo atsižvelgta į visų susirūpinimą ir manau, kad buvo tikrai konstruktyviai padirbėta. Ačiū už bendradarbiavimą. Jeigu rugsėjo 21-22 dienomis dar kažkas atsitiks, ką mes turėsime reaguoti, tai iki plenarinės sesijos, iki spalio 6-7 dienos mes dar turėsime laiko pateikti pakeitimams jeigu dar liks kažkokių tai neišspręstų klausimų, tai plenarinės sesijos metu mes turėsime galimybę kreiptis į Europos komisiją ir paprašyti atsižvelgti į mūsų pageidavimus, kai bus rengiamas pasiūlymas dėl direktyvos. Mes turėtumėm informuoti Europos komisiją, ko mes norime. Tiek socialdemokratų, tiek ir žaliųjų frakcijos turi savo pageidavimų ir mes turėtumėm informuoti Europos komisiją, ko mes norime. Dar nėra gautas pasiūlymas dėl direktyvos. Na, tik gavus pasiūlymą dėl direktyvos prasidės tikrasis darbas. Bet aš manau, kad būtų teisinga nelaukti, kol pasirodys tas pasiūlymas dėl direktyvos, jau dabar reikėtų įsijungti į procesą. Mes kaip Europos parlamentas taip pat galime reaguoti tai, kas vyksta Bazelio komitete ir mes galime rimtai pasirenkti tų taisyklių gyventinimui Europos lygiu. Labai ačiū visiems už bendradarbiavimą. Okay, right, thank you. Puiku, labai ačiū. Dabar periname prie balsavimo. Matau e, tekste geltonai pabrauktų tekstų, kuriuos aš turėsiu jums perskaityti, nes sekretariatas taip liepė. Taigi, Kei, ar dabar jau radai savo kortelę? Galim pradėti balsuoti. Pirmą pastraipą. Originalusis variantas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 50. Kas už, prieš susilaikę priimta. 51 už prieš susilaikę negalėtų dar pasakyti, gal patikrinkim elektroniškai. Ar jau visi balsavote kortelėmis? Priimta. 51. 52 atkrenta, 53 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Prašyčiau pakelti rankas aukštai. E kompromisinė dalis, penkios frakcijos, įskaitant e, e CR, kas už prieš susilaikė priimta. F kompromisinis pakeitimas, beveik visos frakcijos, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Kompromisas G. Keturios frakcijos, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Penktoji pastraipa, 64 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pri atmesta. 65 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. H kompromisinė dalis, keturios frakcijos, kas už, ketur, kelios dalys, reikia dalimis balsuoti. Pirmiausia, pakeitimas žodžiu. Neturėtų trukdyti Europos e, valdžios administracijoms įgyventi reformas, kurios užtikrina bankininkistės sektoriaus stabilumą. Jeigu visus toks pakeitimas tenkina, tai balsuokime už, kas prieš susilaikė priimta. Galim patikrinti, jeigu norit. Pirmoji dalis žodinio pakeitimo. So hang on, hang on, hang on. Right, everybody voted? Ar jau visi balsavot? Labai nedidelis skirtumas, tiksliau vienodai balsai pasiskirstė, taigi atkrenta. Toliau balsavimas dalimis žaliųjų prašymų. Pirmoji dalis. Pirmoji dalis. Visas tekstas išskyrus tą dalį, kuri yra kitoje puslapio pusėje. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Likusi teksto dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė. Gal patikrinkime. Viskas išskyrus uh, tą dalį nuo however. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Vadinasi, 68 pakeitimas dabar. Kas už prieš susilaikė atmesta. 70 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė priimta. I kompromisinė dalis, kuri e, nėra suskirstyta į dalis, nes e, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Pakeitimas žodžiu 7a daliai pranešėjos. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Pakeitimas žodžiu 7b daliai pranešėjo. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. kompromisinė dalis J. Keturios frakcijos. Kas už, kas prieš, sulaikė, priimta. Žodinis pakeitimas, kurį pateikė žalieji 8a daliai. Tikiuosi, kad visi turite tą tekstą. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Devintos kompromisinės dalies pirminis tekstas, kas už kas prieš susilaikė priimta. Ką konstatuojamoji dalis, penkios frakcijos, kas už, kas prieš, atsiprašau, pirma dalis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. L kompromisas. Beveik visi turbūt pasirašė, išskyrus kai kuriuos parlamentarus. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 85 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. M konstatuojamoji dalis. Penkios frakcijos. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 19. 90 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. 91 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė. Bet gal patikrinkim, nes neaišku. Right. That's carried. Priimta. 23 už, 23 už, 16 prieš. N. N kompromisas, keturios frakcijos. Kas už, prieš susilaikė priimta. 98 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Šimtasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta. Šimtas pirmas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, manau, kad priimta. O konstatuojamoji dalis. Pirma dalis. Kas už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis. Už, prieš susilaikė priimta. Šimtas ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas penktas, kas už, prieš, susilaikė. Aš esu tikra, kad kai kurios frakcijos balsuoja du kartus. Gal patikrinkim 105. Neliberalai kitos frakcijos. Ar jau visi balsavote? Priimta. 106. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. P e, kompromisas. Balsuojamas skiriamas dalis. Pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, už, prieš, susilaikė, priimta. Q kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 112, kas už, prieš, susilaikė, atmest, e, pri, Atmesta. 113, 14, 15, kas už prieš susilaikė e, priimta. 116, kas už yra pakeitimas žodžiu. Pabrėžė, kad kokybinis, kad kits rezultatai ir makroekonominis vertinimas gali parodyti, kad kas už, kas prieš susilaikė priimta Atmesta. Dabar balsuosime dėl e, pirminio varianto be žodinio pakeitimo. Kas už, kas prieš susilaikė irgi atmesta. 117 atsiimtas, 118 kas už, prieš susilaikė priimta, 119 už, prieš susilaikė atmesta. 120, kiek žinau, jis atkrito parlamentaro prašymu. 121, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. R konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 127, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 128. Kas už, prieš, susilaikė. Gal galėtumėm patikrinti kortelėmis. 128 pakeitimas. Ar jau visi balsavote? Atmesta. 15 prieš 13 už. 129 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 18 pastraipa, pirminis variantas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 130 atkrito. Dabar 131 dvi dalis. Pirma dalis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 132 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 133 kas už, kas prieš susilaikė. Gal patikrinkime. 133. Priimta. 134. Kas už, Parlamentarai skundžiasi, kad nemato rezultato. Ar norite balsuoti dar kartą dėl 133? Taip, dar kartą dėl 133 elektroninis balsavimas. Ar jau visi baigėte balsuoti? 22 už, 15 prieš. Dėl 132 prašome dar kartą balsuoti. 132 buvo gana aiškus ir prie jo negryšime, nes tai būtų nelemtas precedentas. 134. Kas už, kas prieš, susilaikė, neaišku. Balsuojame kortelėmis dėl 134. Priimta. S kompromisas. Penkios frakcijos, kas už prieš susilaikė priimta. 141 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 142, kas už prieš susilaikė priimta. 143, dvi dalys. Pirma dalis, kas už prieš susilaikė priimta. Šim, antra dalis, kas už prieš susilaikė priimta Patikrinkime. Dėl antrosios dalies elektroniškai balsuosime. Man nepasirodė, kad buvo aišku. Aš atsiprašau, bet aš turiu nustatyti, kiek balsų. Taigi patikrinkime. Antroji 143 pakeitimo dalis. Elektroniškai. Aišku, akivaizdu, kad nepriimta. Fejo komp Toliau, tie kompromisinė dalis, penkios frakcijos, kas už prieš susilaikė priimta. 158, kas už prieš susilaikė atmesta. 159 atkrenta. 160, kas už prieš susilaikė priimta. Ne, taip negalėtų būti. Dėl 160 dar kartą pakelkime rankas. Kas už? Prieš. Susilaikė? Manau, kad priimta, bet reikia patikrinti kortelėmis. Ar jų visi balsavote? Priimta. Niekad negalėtum patikėti, kad šioje salėje net 40 rankų buvo pakelta. 161 kas už, prieš susilaikė atmesta. U kompromisinė dalis, trys frakcijos, dvi dalis. Pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Man būtų labai naudinga, jeigu ne tik koordinatoriai pakeltų rankas aiškiai, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš, daugiau rankų prieš, taigi atkrenta. Jeigu nekeliat rankos, tai jūsų balsas neskaičiuojamas. U kompromiso antroji dalis. Priimta. Kaip ir žinojame, bet jūs įsitingėjot rankas kelti. 165 su žodiniu pakeitimu. Balsuojame pirmiausia dėl pakeitimo žodžių. Kas už? Prieš? Susilaikę? Priimta. 166. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. 167. Kas už? Kas prieš? susilaikė atmesta. Pakeitimas žodžiu 21a daliai pranešėjo parengtas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Toliau 22 pastraipos pirminis variantas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. V konstatuojamoji dalis, penkios frakcijos, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 177 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta. 180, 178, 9 atkrenta. Pirmininkė atsiprašo, vis tik balsuojame dėl 178 ir 179. Kas už 178? kas prieš, susilaikė, atmesta. 179. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Double V kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 25 pastraipa, 185, e, kas už, kas prieš, susilaikė, reikia tikrinti. 185 pakeitimas. That's carried. Priimta. X kompromisinė dalis penkios frakcijos, kas už, prieš susilaikė priimta. 189, kas už, prieš. Šimtas aštuoniasdešimt devintas. Kas prieš? Mes jūsų dar laukiam. Ačiū susilaikė, atmesta. 190. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dar dokumentą, žinok. Papa. Okay, we have a complicated business on Labai sudėtinga dėl likvidumo čia. Dėl svertų tiksliau. Pirmiausia, žodinis pakeitimas, kurį pateikė žalieji. Kas už šį pakeitimą žodžiu, kurį pateikė žalieji? Kas prieš susilaikė? Manau, kad verta patikrinti. No, there's a lot of abstentions going on. Labai daug atrodo susilaiko. Man atrodo, vis tik buvo verta pasitikrinti, nes toks, e, tokia nedidelė persvara, bet patvirtintas vis tik tai. Dabar e, visas blokas e, su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikę, Patvirtinta. Dabar 210. Du šimtai dešimtasis kas už dėl 210 prieš susilaikė atmesta. 220. Kas už, prieš susilaikė, teks pasitikrinti. That's rejected. Atmestas. 221. Kas už, prieš susilaikę. Man atrodo, kad taip pat atmestas, bet vis tik tai pasitikrinkime. Vis tik tai netmestas, o patvirtintas. 227, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta, 228, kas už, prieš. 227 priimtas. Aš labai atsiprašau, bet kelkite aktyviau rankas, nes reikės tikrintis dėl 228. Prašom. Patvirtinta. 229, kas už, prieš. tikrai darosi juokinga, prašom balsuoti aiškiau. Dabar elektroniškai balsuosime dėl 229. Ar jau visi balsavote? Priimtas. 230, kas už? Prieš susilaikę. Atrodo pagal rankas, kad e, patvirtinta, bet labai keistai čia mes balsuojame. 237. Tomo Vankas už prieš susilaikę priimta. Toliau. E, nuo savo skolintų lėšų santykis. E, viską atrodo jau nutarėme. 239 kitas. Norite pasitikrinti dėl 237, e, kai aš sakiau, kad balsuojame keistai, iš tikrųjų galime ir pasitikrinti. Ar jau visi balsavo? Atmesta. Taigi, kažkas kažkur suklydo, net nežinau kas. 239, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 2,40 už, prieš, susilaikė. Neaišku, tai pasitikrinkime dėl 240. -ojo. Okay. That's carried. Patvirtintas. 241 atkrenta, 242 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta 243, kas už, ne? 243, kas už? Pone Liulinkas yra. Aš irgi pasimečiau. Ar 248 jau aiškus? Balsavome dėl jo? Taigi, suprantate, kodėl aš nebesusigaudau. 243. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 244. Už. Prieš susilaikė patvirtinta. Mano nuomonė. EPP jūs, nežinau, ar vieninteliai čia dėl visko galėtumėte balsuoti. Kompromisas ZD. E, paskutinis sakinys, pakeitimas žodžių ir raginama e, skatinti aukštes, aukštesnius standartus. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tai reiškia, kad nebebalsuosime atskiromis dalimis. Kitas likęs tekstas, ne, viskas pasirodo gerai. Džiaugiuosi, kad viską supratau, sako pirmininkė 254. Kas už? 254. Prieš? Susilaikė? Keistai čia viskas atrodo, taigi pasitikrinkime. Two, five. Mr. Karras, you've got a problem. Pone Karas, jums iškilo kokių nors problemų? Patvirtinta. Bet jeigu jūs nebalsuojate, neparodote uh, aiškiai, kai balsuojate ranką, tai neaišku. 256. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 35 paragrafas, kas už prieš susilaikė patvirtinta, 257 už prieš susilaikė atmesta, 258 kas už prieš susilaikė atmesta. Pirmasis pakeitimas kas už prieš susilaikė patvirtinta. Trečiasis kas už prieš susilaikė patvirtinta. A kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Septintasis pakeitimas už. Oi, ne, reikia grįžti prie pakeitimo žodžių dėl AA konstatuojamosios dalies. Pranešėjo, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Toliau. Septintasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė susilaikė, atmesta. Man atrodo, bet reikia pasitikrinti, nes e, tikrai neaiški persvara. Right, now that's carried. Patvirtintas. Aštuntasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintasis už, prieš, susilaikė, Teks pasitikrinti, prašom. Patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. E, B konstatuojama dalis, žodinis pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. Keturioliktasis pakeitimas už prieš, susilaikę, neaiški persvara, pasitikrinkime dėl 14. Patvirtinta. 15. Kas už, prieš, susilaikę, taip pat patvirtinta. Pakeitimas žodžiu BE pranešėjo, kas už, prieš prieš, susilaikė, patvirtinta. C konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 17 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pakeitimas žodžiu, D konstatuojamai daliai, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. D, A, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta patvirtinta antroji dalis už prieš susilaikė patvirtinta. Pakeitimas žodžius E konstatuojamai daliai, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 21 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. B kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 24 24 pakeitimas atmesta, 25 už prieš susilaikė atmesta, 26 už prieš susilaikė atmesta, 27 už prieš prieš susilaikė atmesta, 28 už prieš susilaikė atmesta, G konstatuojama dalis už prieš susilaikę patvirtinta, 29 už prieš susilaikę atmesta, 30 už prieš susilaikę atmesta. Pirminis tekstla, tekstas H už prieš susilaikę patvirtinta, 31 už prieš susilaikę patvirtinta. C kompromisas dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė patvirtinta. D kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Pakeitimas žodžių e, dėl JA už prieš susilaikė patvirtinta. 43 kas už prieš susilaikė atmesta. 44 už prieš susilaikė atmesta. 45 už prieš susilaikė atmesta. 46 už prieš susilaikė atmesta. 47 už prieš susilaikė atmesta. 48 atkrenta, 49 už prieš susilaikė atmesta. Dabar elektroniniu būdu balsuojame dėl viso teksto. Trisdešimt aštuoni už, du prieš, puiku, ponia Karasi. Right. Uh, Kągi dabar galime pereiti prie mano pačios pranešimo. Na, nežinau, ar turėčiau pirmininkauti šiam balsavimui. Buvo tik vienas pakeitimas. Kas už šį pakeitimą? Kas prieš susilaiko? Pritarta. Dabar elektroniniu būdu balsuojame dėl viso pakeisto teksto. Balsuokime. Dėl viso šio pranešimo. Ar jau visi balsavo? Dar du žmonės nebalsavo. Gal galime dabar balsuoti dėl teisėkuros rezoliucijos? Okay, we'll do that. We managed to get one more person to vote. There's 38 of you plugged in, though. Kągi, patvirtinta. Dabar galime įti prie devinto darbo tvarkės klausimo, tai yra demografijos problema ir kartų solidarumas. Pirmas pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. Antrasis pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. A kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Penktas pakeitimas ne. Jis atkrenta. Antros dalies originalus tekstas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Šeštas pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. Septintas už, prieš susilaiko pritarta. Aštuntas už, prieš susilaiko pritarta. Devintas už, prieš susilaiko pritarta. Dešimtas už, prieš susilaiko pritarta. Vienuoliktas už, prieš susilaiko pritarta. Kompromisas B, kas už, prieš susilaiko pritarta pritarta. Šešioliktas pakeitimas balsavimas dalimis. Pirmoji dalis. Už. Prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis. Kas už. Prieš susilaiko pritarta. Septynioliktas pakeitimas. Kas už. Prieš susilaiko atmesta. Aštuonioliktas. Kas už. Prieš susilaiko atmesta. 19. Kas už? Ne, grįžkam, grįžkime prie ketvirtos dalies pradinio teksto už prieš pritarta. 19 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. 20 už prieš susilaiko atmesta. Originalus tekstas už prieš susilaiko pritarta. Kompromisas C, kas už Atleiskite, per nelik nuskubėjau. Visų pirma, pakeitimas žodžiu dėl visų namų ūkių paminėjimo. Kas už? Negalime balsuoti dėl šio pakeitimo žodžių, nes jam buvo paprieštarauta. Grįžkime prie pradinio pakeitimo. Pradinio kompromiso cikas už, prieš, susilaiko, pritarta. 25 už, prieš, susilaiko, atmesta. 26 už, prieš, susilaiko, atmesta. 27 pakeitimas, balsavimas dalimis, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, Man atrodo pritarta, gal patikrinkime elektroniniu būdu. Antroji dalis. Ar jau visi balsavote? Atmesta. Septintas A paragrafas. Pakeitimas žodžiui patikė pranešėjas. Kas už? prieš susilaiko pritarta. 29 už, prieš susilaiko atmesta. 30 kas už, prieš susilaiko atmesta. Elektroninis balsavimas dėl viso teksto su pakeitimais. Pritarta. 18 už 15 prieš 3 susilaikė. Tai štiek, štai tiek. Kitų klausimų nėra, taigi galime skirstytis. Perfect timing. <laughs> Ah, I just, I'm trying to